Right, good morning everyone, good morning ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai, kolegos. Pradedame šiandien darbą nuo trijų tyrimų pristatymo dėl asociacijos sustarimų su Moldova, Gruzija ir Ukraina pristatymo. Prieš pradedant pirmą pranešimo svarstymą, kurį parengė ponas Ševičius, po to pono Mamikino pranešimas ir pono Galerio pranešimas po to bus svarstamas. Šie tyrimai pateikia gilę analizę mūsų komitetui, atsižvelgiant į mūsų darbą rengiant tris pranešimus. Jie papildo ankstesnę analizę dėl rinkimų reformos, reformų regione, reguliarių išorės veiksmų tarnybos ir komisijos e, veiksmų regione taip pat. Todėl mes tikimės, kad mūsų ekspertai pateiks žinių apie pažangą pasiekta ES santykiuose su šiomis partnerėmis ir pasiūlys tam tikrų rekomendacijų e, rengiant mūsų parlamento pranešimus. Todėl mes pakeitėme tris ekspertus pristatyti šiuos tyrimus. Kamil Kalus, Kaus. Ir pristatys pirmą e, tyrimą dėl Moldovos, po to Nona Mikhelidze iš Gruzijos pristatys antrą tyrimą dėl asociacijos sustarimo gyvenimo su Gruzija ir po to daktaras Andrei Tijuška pristatys trečią tyrimą dėl asociacijos sustarimo su Ukraina gyvenimo. Noriu pasveikinti ekspertus, suteikti jiems žodį ir pasiūlyti jiems kalbėti po 10 minučių, o po to turėsime laiko diskusijai. Taigi pradedame nuo jūsų, ponia Kaus. Labai ačiū pirmininkė, labas rytas, ponios ir ponai, kadangi turiu nedaug laiko, apsiribosiu svarbiausiais rezultatais ir po to mielai atsakysiu jūsų klausimus. Pirmiausia, pasakysiu, kad šis dokumentas, visi mūsų dokumentai yra įgyvendinimo įvertinimo dalis ir jie parengti prašant Europos parlamento tyrimų tarnybai. Taigi, pirmiausia, pagrindiniai rezultatai ir išvados. Pirmiausia, reformų įvykdytų Moldovoje 14-18 metais rezultatai. E, mūsų vertinimu tos reformos yra nepatenkinamos. Laipsniškas demokratinių mechanizmų prastėjimas e, pastebimas, ypač pastaraisiais 2-3 metais, ypač dėl to, kad 16-17 metais e, Moldova buvo tokia situacija, kad ją kontroliuoja labiausiai pagrindinis oligarchas ir demokratų partija. Kalbant apie kiekybinę pažangą, ji registruota, tačiau jos nelydėjo kokybinė pažanga. E, teisinė institucinė bazė pagerėjo, bet dėl situacijos, dėl įstatymų viršenybės, valdysenos ir teisingumo, tai nepasiektos esminės pažangos arba netgi pastebėtas prastėjimas situacijos. Nauji įstatymai dažnai netinkamai įgyvendinami, kai kurios reformos tiesiog mituojamas, nes jos netitinka valdančių grupių interesų. Toliau, kalbant apie pagrindinius rezultatus atskirose sektoriuose, pradėkime nuo teisingumo sistemos Šis, šis sektorius yra mažiausiai yra reformuotas, e, teismai yra korumpuoti ir tarnauja e, valdančiosioms politinėms ir verslo grupėms, svarbiausios teisingumo institucijos, e, tarnauja tiesiog demokratų partijos lyderiui. Politizuoti teismai yra priemonė kovoti su plahotniuko politiniais ir verslo oponentais. Na, bet taip pat ir prieš pilietinius visuomenės veikėjus, ypač per pastarosius kelias mėnesius ir netgi prieš žmogaus teisų gynėjus. Svarbu yra tai, kad teismų politinė priklausomybė yra viena svarbiausių priežasčių, dėl ko nėra pažangos e, tyriant e, vieno milijardo e, dolerių pavogimą iš Moldovos bankinės sistemos 14 metais. Taip pat galima pastebėti tai, kad vyriausybė vis dažniau E, reikalauja e, teismų palankumo e, naudojant korupcinę praktiką. Konstitucinis teismas yra politizuotas ir jo sprendimai dažnai yra politiškai motivuoti. Kartais tai pakeitė pagrindinius Moldovos politinės sistemos elementus. Tai yra kartais konstitucinis teismas tiesiog e, veikia kaip parlamentas ar vyriausybė. Ir vyriausybė nebando padidinti konstitucinio teismo nepriklausomumo. Pozityvu yra tai, kad e, yra tam tikrų rezultatų, kurie šiek tiek yra optimistiški. 17 metų lapkričio mėnesį vyriausybė pasiūlė tam tikrų konstitucijos pakeitimų, kurie turėtų padidinti teisėjų nepriklausomumą. Tačiau iki šiol tie nauji reglamentai nėra patvirtinti. Taip pat civilinis kodeksas buvo pakeistas, civilinio proceso kodeksas buvo pakeistas 18 metų balandžio mėnesį, trumpinant teismų e, trukmę, supaprastinant e, procedūras, taip pat patvirtinta kovos su korupcija strategija 17 e, metų kovo mėnesį. Kai dėl kovos su korupcija, tai teisinis pagrindas, kaip sakiau, šiek tiek pagerintas, bet politinis priklausomumas ir institucijų ribotas efektyvumas išlieka problema. Tokios institucijos kaip Nacionalinis kovos su korupcija centras yra politizuotas ir veikia neveiksmingai. Taip pat piknožiauja savo galiomis. Kovos su korupcija prokuroro nepriklausomumas yra abejotinas ir jis yra pavaldus generaliniam prokurorui, prokurorui, ir, ir, o kuris pastarasis yra tiesiogiai kontroliuojamas Palachniuko. Plachotniuko. Nacionalinė integra, integracijos institucija, sukurta 16 metais, neveikia iki pat 18 metų vasario mėnesį, kuomet parlamentas patvirtino institucijos organizacinę struktūrą. Taip pat pozityvų yra tai, kad buvo patvirtintas e, įstatymas dėl kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu 17 metų gruodžio mėnesį. Antra, kovos su korupcija sistemos priemonės buvo atnaujintos 17 metų kovo mėnesį. Tačiau turime pastebėti, kad e, nepakankama pažanga pasiekta kovojant su korupcija, kas atsispindi ir nuomonių apklausose. 96 procentai Moldovų, Moldovų mano, kad korupcija yra didelė problema ir dėja šis skaičius nemažėja. Jis nuolat tik tai didėja. Toliau keletas žodžių apie tą milijardo dolerių e, sukčiavimą. E, tyrimas e, kol kas vyksta neveiksminga, iki šiol nepavyko išieškoti jokių lėšų, nepaisant to, kad teigiama, kad gražinta apie 15 milijonų Bet tai ne tos lėšos, kurios buvo pavoktos, tai yra lėšos gautos parduodant likviduotų bankų turtą. E, antrojo Krolo pranešimo pilna versija dėl sukčiavimo sistemos nebuvo paskelbta, o 17 metų birželio mėnesį Ilian Shor e, politikas ir verslininkas susilaikomas tos sukčiavimo sistemos architektu buvo nuteistas 1,5 metų kalėjimo, bet Iki šiol e, yra tiesiog e, laisvėje beveik ir laukia apeliacinio teismo sprendimo. Ir jis net gali išvykti, gali išvykti iš šalies, kaip tik nori, kada tik nori. Taigi, dar vienas, e, po vieną sakinį dėl rezultatų kai kurių kitų. Pastaraisiais mėnesiais buvo bandoma priboti pilietinės visuomenės atstovų laisvę ir veiksmus. Tie veiksmai pastarosmis savaitėmis suintensyvėjo. 16-18 metais politinio oponentų areštai ir jų teismai tapo dažnesni negu anksčiau, nepaisant naujo įstatymo dėl žiniasklaidos monopolizavimo e, valančiųjų grupių rankose. Ta monopolizacija stiprėja. Taip pat žurnalistai susilaukia gazdinimų vis dažniau pačių žurnalistų lygėjimais. Politinis spaudimas vietos valdžiai, jų atstovų e, gazdinimas iš valdžios pusės yra įprastas dalykas. Pagal duomenės, mūsų duomenės 21 procentas vietos valdžios atstovų fizikai ar psichologiškai buvo e, gazdinami. Jiems buvo 15 procentų buvo grasinta, kad jie neteks darbo. Tai yra 18 metų duomenės. Teisinis pagrindas yra tarsi pozityvus dalykas, kad žmonių teisų apsaugos srityje ši situacija pagerėjo, nors yra trūkumų e, tvirtinant tuos teisinius pagrindus. Deja, nesažingi tikslai, tikslai išlieka problema. Nepagrįstos bylos dažnai patiekiamos prieš politikus, e, žmogaus teisų gynėjus, teisėjus ar kitus, kurie prieštarauja valdžiai. Rinkimų sistemos pakeitimai padaryti 17 metų antrosios, antrojoje dalyje e, valdančiosios socialistų partijos labui pažydžia ne tik tarptautinius e, standartus, bet ir Moldovos įstatymus. Dažnai pasitaiko e, atveju, kai apribojama teisė dalyvauti priimant viešus sprendimus. Pavyzdžiui, kai buvo anuliuoti Kišniovo mero rinkimų rezultatai. Pozityvų yra tai, kad DCFTA gyvenimas pagerino prekybą tarp Moldovos ir ES. 15-17 metais eksportas į Moldovą ir importas į ES iš Moldovos padidėjo 31 ir 22 procentais. Atitinkamai ES tapo svarbiausia prekybos partnerė ir investuotoja E, Moldovoje 14-16 metais. 17 metais 66 procentai viso eksporto e, iškeliavo Europos Sąjungą, palyginti su 47 procentais 13 metais. Finansų sektoriaus reformas vyksta ir išorės partnerių vertinamos kaip pozityvios, bet bankų sukčiavimo e, atvejo tyrimas vis dar išlieka didelė problema. Na ir lietai vykdomos institucinės reformos, o tai kelia pavojų pozityviems pokyčiams ekonomikoje. Na, čia turbūt ir sustosiu, nes baigėsi mano laikas ir lauksiu jūsų klausimų ir melai juos atsakysiu. Ačiū. Exactly 10 minutes, but that at an amazing speed. Ačiū. Lygiai 10 minučių, bet žaibiškų neįtikėtinų greičių. Kalbėjote. Davidai, manau, kad e, nebus tokia tikslinga diskusija, jeigu išklausysime visų trijų pristatymų ir paskui vienas pasisakantis minės vieną, kitas kitą šalį ir taip labiau pasimes, pasimesime. Tad e, siūlyčiau iš karto Moldovą ir aptarti. Kągi Michelis Galeris pasiūlė dirbti taip, ką mano kiti Gerai, jeigu turime valandą šiems trims pristatymams, tai dabar darykime taip 10 minučių klausimams pirmiesiems dėl Moldovos. O jūs savo šlovės minutę dar gausite vėliau. Aš kalbėsiu latviškai. Gal nenustepsit labai. Taigi, užsidėkite ausines. Norėjau pasakyti, kad vietos rinkimai buvo, savivaldybių rinkimai buvo, buvo anuliuoti. Ir nuolat yra daromas milžiniškas spaudimas opozicijos lyderiai ir dėl to esame nemenkai susirūpinę. Ne O tai, kad rinkimų rezultatai buvo anuliuoti, parodė, kad e, oligarchai turi per daug e, valdžios, kad e, teisminės institucijos teisėsauga neveikia tinkamai, taip pat nukentėjusi yra ir pilietinė visuomenė. Buvo net nuteisti kai kurie opozicijos atstovai. Todėl turime reikalauti tarptautinius standartus atitinkančių parlamento rinkimų. Buvo labai puiku klausytis jūsų kalbant latviškai. Toliau, Petras. Ačiū, Davidai. Pirmiausia, pradėsiu nuo pagirų ir, ir įvertinimo šių puikių ekspertų darbo. Aš iš tiesų beveik kaip romaną kokį skaičiau visą tai, kas čia surašyta apie Moldovą. Labai puikiai išdėstyta, aiškiai struktūra labai suprantama, taigi noriu tarti padėkos žodį. Kamil Kavas. Iš tiesų, kaip ten bebūtų, esame partneriai. Todėl turime kalbėti tiksliai ir aiškiai. Ir klausimų turėčiau dėl to, ką pasakėte. Kaip dėl tos mišrios rinkimų sistemos dabar rinkimai yra perkelti į vasario pabaigą kitų metų? Kaip vertintumėte situaciją visuomenėje dabar, kaip į visą, į visą tai žiūrima ir dar dėl Liepos mėnesio. Uh, kai buvo teisės aktai patvirtinti parlamente, iš esmės amnestija. E, visiška tuo tapo įmanoma. Tai kaip, kaip žiūrite į tai, ar, ar neigiamai vertintumėte, ar kaip kitaip. Ačiū. Dėkoju už. Uh, atliktą darbą jums ir labai paprastas mano klausimas būtų, kokios rekomendacijos iš to išplaukia mums, turint galvoje tiesioginius mūsų ryšius su Moldova pagal rytų kaiminystės programą. Ir dabar Michelis Galeris, paskutinis kalbėtas. O aš e, gal nustebinsiu kai ką, kalbėdamas vokiškai šį rytą. Sandros Kalnėtės e, pageidavimą tikrai paremčiau kelti griežtas sąlygas būsimos e, makrofinansinės pagalbos išmokėjimui. Nes iš tiesų tiesiog kelia pasipiktinimą tai, kas vyksta šalyje. Aš gal tik vieną kitą dalyką paminėsiu, nežiūrint visų patarimų tiek iš e, politinės pusės, tiek Venecijos komisijos yra įvedama rinkimų sistema nesuvokiama tokioje pareigos šalyje, kai numatomi lik ir dviejų rūmai, ar, ar, ar dvi dalys, e, dalis narių patenka per vienus sąrašus, e, kita per kitus ir tai tik tai pastarnauja oligarchams ir yra visiškai ne, neadekvatu, nepriimtina ir iš to žinome tik tai, kas gali išlošti, o, O man atrodo, kad pačiai šaliai tai nėra niekaip naudinga, tik tai valdančiam elitui, valdančiai klasiai. Ir praėjusiais metais, praėjusiais metų pradžioje, kartu su Adenauerio fondu ir Friedricho Ebert fondu organizavome kampanijas, renginius būtent skirtus nušviesti, kad tą padėtį, kad nėra naudinga taip daryti, tokį kelią rinktis. Panašu, kad bergžios buvo pastangos. Na, o dar po rinkimų sostinėje, savivaldos rinkimų sostinėje, buvo išrinktas vienas kandidatas, bet paskui vienas iš teismų atšaukė tą rezultatą. Vadinasi, pono Blahotniuko yra iš tikrųjų labiau orientuojamasi, tą akivaizdžiai pademonstravo teismai, todėl jeigu padėtis nesikeis, aš tikrai nepasisakyčiau už tolesnį finansinės paramos teikimą ir kitokios pagalbos. Ačiū Michaeliui Galerai. Dar vienas kalbėtojas visgi ponas Sošnieš. Liepos mėnesį parlamentas patvirtino rezoliuciją, kuri buvo išsiusta Moldovai Mes ten teigiame, jog e, padaryta teisinių pažeidimų. Bet e, dabar matome, kad vienaip yra kalbama apie Lenkiją, kitaip e, apie tos pačius dalykus kalbama, kai tai yra Moldova. Ar bus dar norinčių kalbėti lik ir ne? Tada sureaguokite per penkias minutės į tų penkių kalbėtojų daugybę klausimų pateiktų. Tikiuosi, man pavyks. Svarbiausias klausimas dėl to, ko galime tikėtis po rinkimų vasarį. Ta klausimą ir ekspertai tarp savęs nuolat kelia ir nėra vieno tikslaus konkretaus atsakymo. Tas sprendimas e, perkelti rinkimus į vasario mėnesį buvo susijęs su savivaldos rinkimais Kišinėve ir jų rezultatais. Ir tikriausiai mėginta išsiaiškinti, protestuoti, ar ta sistema suveiks, ar įmanoma bus prastumti savo kandidatą. Buvo pamatyta, kad ne, tai nesuveikė, todėl pasirinktas vasaris ir be to reikėjo dar pasilikti šiek tiek laiko, kad, kad būtų bent kiek pagerinta reputacija įvairių e, įstaigų, institucijų po to, kas įvyko po savivaldos rinkimų. Ar toji sistema leis e, demokratams susilaukti daugiau paramos, negu kad paprastai. E, tai reikia pasakyti, kad e, buvo laiškai pasirašyti 700 merų e, įvairių miestų, miestelių, kurie pateikė savo vertinimą situacijos ir, ir dabar galima tikėtis iš tikrųjų įvairios baigties rinkimų atidėtų. Dėl pono Dedono ir kitų. Mm, neįsivaizduočiau koalicijos tarp demokratų ir, ir kokiu nors proeuropietiškų jėgų, dar kitų, ponui Blatniukui paremant. Bet nepanašu, kad taip galėtų įvykti, nes matome, kaip žiniasklaidoje yra nušviečiama opozicija. Taigi toks būtų mano bent jau dabar atsakymas, jeigu kalbėsime apie fiskalinę mokestinę amnestiją. Čia gal nėra ką daug plėstis, jau tarptautinės organizacijos ir nevyriausybinės organizacijos labai kritikavo tą naują įstatymą mano akimis žiūrint, čia viskas labai aiškiai matyti ir ponas Zadono irgi paremė. Ta teisės aktą, vadinasi, tikrai valdžios karteliai egzistuoja e, Moldovoje. Ir mėginama užspausti opoziciją. Manau, Kalbant apie rekomendacijas, reiktų pasakyti, kad pati svarbiausia iš jų galėtų būti, aišku, tai nėra taip paprasta padaryti, bet vis dėlto grįžčiau gal kalbėti su vyriausybė, nes kai pasižiūrėjai viešosios nuomonės apklausas e, susijusias su finansinė parama teikiama, tendencijos yra aiškios. žmonės nepatikėjo tuo valdžios kleidžiamu naratyvu, ne Europos Sąjunga atėmė čia kažkokius pinigus iš, iš mūsų dabar ar panašiai. Ir dabar reikėtų kreipti labiau dėmesį į reformas orientuotas į pačius žmonės, o ne tiek į institucijas. Uh, nukreiptas reformas, kad, kad žmonės pajustų, ką reiškia ES jiems. Kokią paramą jį gali suteikti ir kaip visą tai vyksta. Tai kiti dalykai. Ir paskutinis klausimas, man atrodo, jau iš dalies atsakiau į jį. Visiškai sutinku su tą mintimi, kad na, valdžia negali bent jau daryti to, kas yra neteisėta. Uh, ir teismų sprendimo dėl rinkimo nuliavimo negalime vertinti izoliuotai, neturėdami minėję viso konteksto. To, kaip, kaip šalis nusirito iki dabartinės padėties per, per pastarosius keletą metų. Ir aš jau esu ir kitais formatais apie tai rašęs ir kalbėjęs. O situacija tikrai niekaip negali būti lyginama su Lenkija, vienareikšmiškai. Um, Dėkoju, ponė Kalas. Ačiū už kritišką Moldovos vertinimą. Aš manau, kad didelė dalis kolegų pritarė jūsų vertinimams. Šalis yra patekusi į gilę krizę. Mes reikalaujame sąlygų, teikiant finansinę paramą. Kolegos, manau, kad be, berots pirmą kartą mes svarstome Moldovos klausimą, nedalyvaujant arba nepasisakant kolegoms iš Rumunijos. Paprastai rumūnai pasirodo gausiai, kai svarstamas Moldovos klausimas, tačiau šį rytą taip neatsitiko. Atrodo, kad galima svarstyti Moldovos klausimus be kolegų iš Rumunijos, tai yra nauja patirtis. Dabar periname prie naujo geopolitinio poslinkio ir periname prie Gruzijos klausimo suteiksiu žodį e, ekspertai. Ačiū, kad pakvietėte mane e, padaryti šį e, pristatymą. 2016 metais įsigaliojo asociacijos sustarimas tarp ES ir Gruzijos. Ir nuo to laiko Gruzija susiduria su sunkumais įgyvendinant šį dokumentą. Taip pat ir laisvos prekybos E, susitarimą. E, šis tyrimas bandė išanalizuoti, kiek yra įgyvendinamas asociacijos susitarimas, ypač politinė šio susitarimo dalis. Ir buvo daug dėmesio skirta Gruzijos demokratinių institucijų, ekonominės plėtros, ekonominės politikos plėtrai ir uh, taip pat e, analizavimą teisės viršinybės principą, kaip yra gerbiama žmogaus teisės ir pagrindinės teisės, mes padarėme išvadą, kad šalis susiduria su sisteminiais iššūkiais įgyvendinant asociacijos sustarimo politinę dalį, tačiau galima būtų pasigirti šiokią tokią sėkmę, kalbant apie e, laisvos prekybos susitarimą. Mes taip pat analizavome ES požiūrį ir tai, kaip ES žiūri į politinius procesus Gruzijoje nuo 16 metų. Na, kokiegi, kokios yra pagrindinės išvados ir trūkumai įgyvendinant asociacijos susitarimą ir ypač jo politinę dalį. Pirmiausia, neformalus valdymas ir užkulisinė politikos formavimas, tai yra iššūkis demokratijai, tai rodo, kaip yra įsigaliojęs personalijų klausimas Gruzijos politikoje, e, kokiagi yra valstybė e, ir valdymas Gruzijoje, tai yra nevalstybinių veikėjų veikimas, viską perėmė Ivanišvili, tai yra valdžiosios partijos vadovas. Ir visa tai leidžia vyriausybei pasirodyti kaip netokiai grėsmingai kaip Sakašvilio vyriausybei. Nes dabartinė vyriausybė taiko kitokius metodus, perimant valdžią į savo rankas. Demokratinis perėjimas ir galios perdavimas 2012 metais buvo laikomas Gruzijos demokratijos pergalė ir sėkme. Tačiau valdančiosios partijos valdymo metai parodė, kad demokratiniai rinkimai dar nereiškia sėkmingo perėjimo į demokratiją. Institucijos vis dar lieka silpnos Ir periname prie kito iššūkio, tai yra silpna kontrolės sistema. Gruzija niekuomet neįveikia tos vienos partijos valstybės statuso. Dabartinė valdančioji partija turi konstitucinę daugumą ir vykdomoji valdžia daro įtaką parlamentui ir teismams, o tai kelia abejonių dėl teismų nepriklausomumo. Opozicinės partijos yra silpnos, todėl e, valdančioji partija atrodo dar stipresnė. E, ji skatina gyventojus balsuoti už juos arba susilaikyti ir apskritai nedalyvauti rinkiminiuose procesuose. Prezidento galios yra ribojamos konstitucijos ir bet kokios prezidento pastangos padaryti teisėkuros pokyčius, pasinaudojant veto teisę, nesusilaukė sėkmės. Ir dabar pereiname prie e, trečiosios e, valdžios šakos, tai yra teismų. Šiandien svarbiausios reformos, kurios dar nėra įgyvendintos, yra užtikrinti teismų nepriklausomumą, nešališkumą ir profesionalumą, taip pat užtikrinti teisę į nešališką teismą. Egzistuoja rimtos problemos dviejose srityse, tai yra užtikrinant nepriklausomą ir veiksmingą tyrimą. E, kitas probleminis klausimas yra E, nu, nukentėjusiųjų statusas ir teisų užtikrinimas baudžiamosiose bylose. Iš tiesų, teismus įtakoja politikai ir įvairios suinteresuotos grupės, prokuratūra išlieka silpniausia grandimi, e, pilietinės visuomenės organizacijos teigia, kad e, prokuratūra iš tiesų yra valdoma tam tikrų Teisingumo ministerijos ir Tbilisio apeliacinio teismo teisėjo interesų. Be to, reikia kelti ir teisėjų atrankos skirimo vertinimo ir aukštinimo pareigose klausimą. Kitas demokratijai kylantis iššūkis yra susijęs su decentralizavimo procesu. Dabartinė vyriausybė taip pat neįgyvendino tikros decentralizacijos, netgi priešingai galima sakyti, 2017 metais parlamentas patvirtino naują savivaldos kodeksą, pagal kurį e, nuo 12 iki 5 sumažino savivaldos miestų skaičių, pasiteisindama, kad tai bus užtikrintas geresnis valdymas. Taip pat yra problemų dėl žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių. E, nėra užtikrinta etninių, religinių ir seksualinių mažumų apsauga. Taip pat nepakankamai dėmesio yra skiriama neapykantos nusikaltimams, neapykantos kalboms. Yra daug nebaudžiamumo, be to Gruzijos e, ortodoksų bažnyčia yra susivienijusi su valstybe ir prisideda prie Gruzijos visuomenės e, radikalėjančio požiūrio mažumų atžvilgių. Gruzijos visuomenė paprastai laikosi e, bažnyčios požiūrio. E, taigi toks yra bendras vaizdas, kalbant apie žmogaus teisų pažeidimą, tačiau reikia paminėti du atskirus atvejus. E, pirmiausia, Azerbaidžiano žurnalisto Afgan Muktarli atvejis, kai jį sulaikė Dbilisyje nežinomi asmenis. Jis buvo sumuštas ir pervežtas į Azerbaidžaną. Pilietinės visuomenės organizacijos atstovai mano, kad dėl tokios operacijos buvo susitarę Gruzijos saugumo tarnybos ir Azerbaidžano institucijos. Taip pat noriu paminėti kitą atvejį susijusi su Turkijos mokytojų ir mokyklos vadovu Mustafa Emre Kabuku kuris buvo sulaikytas Gruzijoje Turkijos valdžios institucijų prašymą. Bėgant metams e, vyriausybės požiūris į žiniasklaidą taip pat e, yra keliantis nerima. Sakašvilio e, valdymo metais žiniasklaida buvo užsipuolama policijos ir ginkluotojų pajėgų. Nauja vyriausybė taiko kitokius metodus, kad galėtų kontroliuoti žiniasklaidos priemonės E, šantažuojami yra televizijos kanalų savininkai. Jie paprastai turi ir kietų verslų. Čia galėčiau paminėti televizijos pirvelį atvejį. Taip pat pasitelkiami teismai prieš opozicinės žinutės transliuojančius televizijos kanalus. Taip pat yra sujungiami įvairūs televizijos kanalai, kad vienu balsu būtų transliuojamas vyriausybinis balsas. Gruzijos demokratijai kelia problemų problemų ir Gruzijos ortodoksų bažnyčia. Gruzija yra e, sekuliari valstybė, tačiau ortodoksų bažnyčia pastaruoju metu padidino savo įtaką valstybės ir visuomenės atžvilgiu. Ir valančiosios partijos diskursas sustiprino bažnyčios padėtį Gruzijoje ir Gruzijos politinėme gyvenime. E, bažnyčia aktyviai įsitraukusi yra į parlamento teisėkuros darbą. Aš turiu tik 30 sekundžių ir turiu pasakyti, kad yra teigiamų poslinkių. Jūs e, galite tikrai e, su tais teigiamas poslinkiais susipažinti. O dabar ES e, požiūris, ką ES galėtų e, nuveikti šalyje. ES kalba apie Gruziją kaip apie sėkmės istoriją, kaip apie lyderę, tačiau taip iš tiesų nėra, realybė yra kitokia. Aš čia kalbu apie lyderavimą rytų partnerystės e, sferoje. E, manau, kad čia ir baigsiu ir vėliau galėsiu dar sugrįžti prie rekomendacijų. Dėkoju. Perėsime prie klausimų. Pirmiausia, klausimą užduos kolega Kalnietė, prašom. Ačiū. Prašau užsidėti ausines, kadangi kalbėsiu latvių kalbą. Gruzija atrodo, ar Sakartvelas atrodo visiškai kitaip e, palyginti su kitomis čia nagrinėjamomis šalimis ir demokratijos principai veikia, regis, tačiau e, administracija e, įvairiose institucijose vis glaudžiau yra susijusi su valdžia Ir tiesiog nelabai gali ką be padaryti šalyje, kuri yra. Um, kuri yra tik ir prarandama, yra vadinama capture state ir opozicijai juk turi būti suteikiama galimybė daryti įtaką irgi kai kuriems sprendimams e, priimamiems atstovauti tinkamai rinkėjams. Tad čia reformų dar tikrai reikia. Ir tai taip pat susiję ir su teisės saugos sistema be abejo. Please. Thank you very much. And again, uh... Labai ačiū. Ačiū už pateiktą ataskaitą, atliktą tyrimą. Aš perskaičiau šią informaciją, kadangi e, dirbu su Gruzijos klausimu. Aš norėčiau tik tai pakartoti pono Užtrevičiaus išsakytą anksčiau mintį. Puiku, kad mūsų komitetas išsamei nagrinėja asociacijos susitarimų įgyvendinimą bei kokį poveikį e, tai turi mūsų santykiams bei pačioms šalims. Mes kaip parlamentas e, keliame klausimų dėl pažangos stygiaus e, tam tikrose srityse. Aš skaičiau jūsų ataskaitą ir taip jūs nagrinėjate įvairius nerima keliančius klausimus Įvyko, žinoma, pokyčių. Pavyzdžiui, jūs kalbate apie prokuratūrą, bet nekalbate apie pilietinės visuomenės įsitraukimą, skiriant e, vyriausios į prokurorą, taip pat apie Transparency International įtaką, apie korupcijos indeksą bei panašiai. Tai būtų gerai e, paminėti, kad ir Gruzijos vyriausybė atsižvelgia į Venecijos komisijos pateiktas e, rekomendacijas, padarydama tam tikras konstitucinės reformas. Aš negaliu pasakyti, kad e, neturiu kritiškų pastabų Gruzijos vyriausybei. Gruzijos vyriausybė galėjo realiai nuveikti daugiau, bet yra daugiau teigiamų poslinkių, nei kad nurodyta jūsų ataskaitoje. Taigi, mano nuomonė, būtų buvę tinkama labiau pripažinti ir akcentuoti tą pažangą. Dėkoju. Ponas Jurek. Labai ačiū. Aš norėčiau jūsų paprašyti šiek tiek išplėtoti tai, apie ką kalbėjote. Jūs kalbėjote apie Gruzijos ortodoksų bažnyčią. Pilietinės visuomenės veikėjai e, veikia žiniasklaidoje, taip pat ir bažnyčios atstovai tą daro. Aš manau, kad mes turime palaikyti nuolatinį dialogą su institucijomis bei religinėmis e, organizacijomis e, kitose šalyse. Taigi aš noriu jūsų paklausti, turėdamas omenyje ir kitą mūsų svarstysimą klausimą, tai yra Ukrainos klausimą, Kokiegi būtų tinkami kanalai, galbūt e, ambasadorius Grusijoje arba kiti kanalai, ar būtų tinkama užmėgsti gilesnį dialogą su religinėmis organizacijomis rytų partnerystės šalyse. Nes e, jeigu religinės institucijos mano, kad jų nuomonės nepaisoma, jos e, reikš aiškę savo poziciją ES klausimu. Aš manau, kad tai yra susiję ne tik su gera valia, bet ir su mūsų prievalę. Taigi, ką Jūs galvojate apie dialogą tarp Gruzijos ortodoksų bažnyčios ir ES, turint omenyje ES politiką Gruzijos atžvilgiu? Aš taip pat e, turėsiu šį klausimą ir kalbant apie Ukrainą. Dėkoju ponu Jurek, dabar ponas Stetina. Ačiū. Kalbėsiu čekų kalba, užsidėkite ausinės. Ačiū ponė Michalidze už pristatymą. Jūs labai aiškiai išdėstėte du esminius dalykus. Jūs sakėte, kad kad Gruzijos vystimasis nėra pakankamas. Jūs taip pat užsiminėte apie politinius kalinius Gruzijoje. Kai Gruzijos svajonės vyriausybė atėjo į valdžią, buvo vykdomi tyrimai dėl buvusių valdžios atstovų, taip pat ir e, Sakašvilio, ar jūs tą turėjote omenyje? Dažnai sakoma, kad Gruzijoje galioja atrankinė teisena. Tai tokie būtų mano klausimai. Dėkoju. Ir paskutinis mūsų kolega užduodasintis klausimą yra ponas Galeris. Taip, ačiū. Norėčiau sutelkti dėmesį į konstitucinę reformą. Koks būtų jūsų šių reformų vertinimas? Ar jos e, vykdomos tinkama linkme? Aš dabar nenorėčiau e, lyginti pono Ivanišvilį ir pono Plahotniuk ir jų darbo metodų, bet e, tai yra vyrukai, kurie dirba, dabar Ivanišvili yra savo partijos vadovas, yra tam tikrų e, paralelių, panašių į Moldovą. Aš kalbu apie tai, kokios politikos yra vykdomos šiuose šalyse. Žinoma, nenorėčiau lyginti šių šalių, padėtis Gruzijoje yra geresnė ir stabilesnė, žinoma. Bet kalbant apie naująją konstituciją, Ar jūs vertintumėte ją kaip pažangą? Ar šis dokumentas yra įgyvendinamas? Aš skaičiau Venecijos komisijos parengtą dokumentą. Jame buvo kalbama apie skirtingas nuomonės konstitucinio projekto e, klausimu. Taigi ar jūs žiūrite į šios pokyčius kaip į teigiamus? Ačiū. Dėkoju. Ja, ja również chciałem zapytać e, o, ty, o tych. Paskutinis ponas e, Sošniež. Aš taip pat norėjau paklausti apie Gruzijos ortodoksų bažnyčios atstovus. Pone Michelidze, jūs kalbėjote apie tai, kad tarsi būtų neteisinga kalbėtis su religinių organizacijų atstovais Europoje. Bet e, jūs sak, manote, kad visiškai teisingai yra kalbėtis su gėjų organizacijų atstovais, tačiau negerai kalbėtis su religinių organizacijų atstovais. Aš nemanau, kad yra tokia labiau kvazi ideologinė organizacija kaip Europos Sąjunga. Nes, pavyzdžiui, nebuvo leista dirbti komisijos narių žmogui, kuris prisipažino esantis katalikų tikinčių žmogumi. Taigi jūsų kalbos apie e, neutralumą, tai tokiais atvejais yra e, veidmainystė. Kalbate apie neapykantos pasisakymus ir vertintume e, tokius žodžius apie tai, kad e, homoseksualumas yra nukrypimas ir panas Korvinmikė dėl to susilaukė finansinių nuobodų netgi. Ačiū. Na, jūsų dabar laukia sunkiai užduotis atsakyti iš šios klausimus per penkias minutės. Taip, iš tikrųjų nebus lengva. Pabandysiu atsakyti į visus, nes buvo panašių klausimų užduota. Taigi demokratija ir opozicijos grupių pagarba. Tai yra iššūkis Gruzijoje nuo pat nepriklausomybės pradžios, nes e, vadovavimas logika, kad e, e, nugalėtojas pasima viską tiek nacionaliniu, tiek regioniniu, tiek vietos lygmeniu. Ir čia galime E, pereiti prie politinių kalinių klausimo. Taip, aš minėjau tuos, kurie yra kalėjimuose, kurie buvo ankstesnės vyriausybės nariai, bet ne tik jie. Kai kalbėjau apie politiškai motivuotus kalinius, tai susiję su sprendimais dėl politikos vykdomos ministerijose, politikos nukreiptos e, e, viešosios tarnybos, atstovų, kai jie buvo atleisti iš įvairių ministerijų ar savivaldybių, kadangi jie dirbo e, prie ankstesnės vyriausybės. Būtent tai aš turėjau galvoje, kalbėdama apie selektyvų teisingumą. Aš sutinku, kad yra pozityvių pokyčių. Manau, kad ES požiūris į Gruziją buvo gana pozityvus. Dabar mums reikia imtis kažkokios prevencijos kad ne, na, būtų taip kaip Moldovoje. Manau, kad prevencija yra geriau negu po to e, būtinybė e, bandyti spręsti problemas su, dėl pasiekmių. Taip, Gruzija yra pozityvus pavyzdys. Rytų partnerystėje turime dar Lukašenką ir Alijevą. Taigi sėkmingą istoriją demonstruoti tokiame kontekste yra lengva. Bet yra dar kita problema gyventojų lūkesčiai iš ES ir susierzimas dėl narystės perspektyvų. Dabar atrodo, kad ES tarsi suteikia kažkokį kreditą demokratijos plėto, plėtrai. Gruzijoje po to gyventojai klausė, jeigu mes tokie geri, kodėl e, ES nesuteikia mums narystės perspektyvos? Po to galima pradėti kalbėti apie Rusiją, Rusijos politiką, Europos politiką, Rusijos atžvilgių. Na, reikėtų būti protingiems ir pasakyti, kad mes nesutikėme jums tokios perspektyvos, nes turite realių problemų plėtojant demokratiją. Ir aš sutiksiu su jumis, taip yra pozityvių e, dalykų korup, pagal korupcijos reitingus, kas yra parašyta analizėje, teigiama, kad e, visai e, sėkmingai kovojama su vidutinio ar žemesnio lygio korupcija, bet egzistuoja ir elito korupcija. O šį dalyką sunku išmatuoti e, korupcijos indekse, nes metodika to neleidžia padaryti, trūksta informacijos. Čia būtų sustarimai tarp politikų ar politikų ir verslo. Paprastai šio ligmens rezultatai neatsiduria Transparency International ataskaitose. Dėl ortodoksų bažnyčios. Taip, tai, tai yra svarbi institucija šalyje. Žinoma, dialogas visada yra gerai ir aš žinau, kad ES jau pradėjo palaikyti dialogą su e, bažnyčios institucijomis. Aš žinau, kad Gruzijos bažnyčios delegacija lankėsi Briuselėje Ir jie buvo patenkinti tuo vizitu. Galbūt kai kurie iš jų pakeitė savo nuomonę šiek tiek e, dėl ES, jos institucijų, Europos integracijos procesų ir taip toliau. Bet e, aš išvelgiu problemą, e, pavyzdžiui, tokiu atveju. Gruzijos vyriausybė bandė legitimizuoti E, bažnyčios dalyvavimą politiniuose procesuose. Pavyzdžiui, bažnyčia buvo pakviesta į diskusijas dėl kovos su diskriminacija įstatymo, kam, kuriam bažnyčia prieštaravo, nes buvo draudžiama jame diskriminuoti pagal seksualinę orientaciją. Kviečiant diskus, bažnyčiai tokią diskusiją, aiškiai legitimizuojamas e, bažnyčios, legitimizuojama bažnyčios nuomonė šiuo klausimu ir netiesiogiai prisėdama prie visuomenės radikalizavimo, nes tokiais atvejais visuomenė dažnai palaiko bažnyčios pusę. Manau, kad e, atsakiau daugiau mažiau visus klausimus. Labai ačiū. Na, o dabar turime trečiąjį tyrimą dėl asociacijos sustarimo su Ukraina. Ir duodame 10 minučių ponai Tijušką. Ačiū, ponė pirmininkė, pavaduotojų ar parlamento nariai. Labas rytas, ačiū, kad mane pakvietėte. Pirmiausia, dėkoju iš pakvietimą dalyvauti šiame projekte, kalbant apie pažangai gyvendinant e, asociacijos sustarimą su Ukraina. Trumpai pristatysiu e, savo analizę dėl Ukrainos. Ir e, trumpai apžvelgsiu savo tekstą. Taigi, pirmiausia, norėčiau pasakyti tai, kas yra akivaizdu ko negalima pamiršti, vertinant gyvendinimą e, šio sustarimo ir iššūkius Ukrainos kontekste. Ukraina e, susidurėjo su labai sudėtinga situacija tiek dėl vidaus stabilizacijos po revoliucinių veiksmų ir išorės spaudimo, būtent dėl Rusijos Krymo aneksijos, bet ir jos agresijos Ukrainos rytų regione Donbase ir taip pat dėl Rusijos konfrontacinės praktikos Azovo jūroje. Dėl to e, asociacijos sustarimo įgyvendinimas ir e, ambicinga reformų e, darbo atvarkė patiria spaudimą dėl įvairiausių neigiamų socialinių, politinių, ekonominių ir teisinių veiksnių. Nepaisant to, reikia pasakyti, kad pasiekta pažanga daugelį sričių. Tačiau lieka iššūkių, kad būtų steigta daugiau impulsų tose sritise, kurios e, atsiliekame. O svarbiausia, reikia išlaikyti transformacijų procesą ir mm, e, siekti rezultatų. Paminėsiu keturias asociacijos e, sustarimo gyvendinimo dimensijas. Tai yra institucinė sistema, e, teisė, kurios reguliavimo derinimas, DCFT gyvenimas ir gera valdysena vykdant reformas. Pirmiausia, institucinė instituciniai pagrindai gyvendinant sustarimą. E, asociacijos sustarimo įgyvendinimas, įskaitant e, ES teisės e, perkelimą, na, tai yra 564 ES aktai, yra didžiulis institucinis iššūkis, bet jeigu kalbėsime apie institucinę gyvenimo proceso sąrangą, tai didžiausias iššūkis Ukrainai šiuo metu yra ne formalus koordinavimo modelis, kuris e, nuo 14 metų e, yra prižiūrimas vyriausybės biuros dirbančios Europos ir Europo Atlantinė integracija, bet tiesiog viešų institucijų instituciniai ir administraciniai pajėgumai. Noriu šį aspektą paaiškinti detaliau. Šis iššūkis yra tik dalis didesnės problemos, tai yra, kad viešoji administracija yra neveiksminga. O tam yra skirta reformų darbo atvarkė. Buvo paskel pradėtas e, jų keturi par projektas, keturių metų iniciatyva siekiant sustiprinti viešą administraciją. 18 metų rūpiučio 15 dieną ES skiria 15,5 milijono eurų reformuoti viešą administraciją. E, Šio paramos padidinimas yra geros pažangos pademonstruotas praeitėje rezultatas. Pagal e, bazinius tyrimus Sigma programoje pastebėta programa, na, pažanga vykdant reformas. Mm, nors ši pažanga ne vienoda. Ukraina buvo įvertinta trimis iš penkių e, taškų integracijos užduočių vykdyme ir du taškus iš penkių planuojant politiką šioje srityje. Na, o priežastis yra menkas reguliavimo pagrindo reformų kokybė menka, lėtas derinimosi procesas ir taip toliau. Žinoma, bendras institucinis asociacijos sustarimo pagrindas apibūdinamas kaip valstybės institucijų nepakankamai optimalia veikla ir dėl to, kad yra menkai pasitikima jų veikla visuomenėje. Piliečių pasitikėjimo lygis tai yra 14 procentų pasitikėjimas parlamentu rodo, kad parama nepopuliariams reformams taip pat menka ir taip pat ne, nepopuliarus ne, yra teisėkuros procesas apskritai. Antra, teisėkuros derinimas. Nors derimo tempas yra neblogas, e, tai yra iš tikrųjų didelė kliūtis Ukrainos teisiniai ir politiniai sistemai. Pastebėta pažanga dviejose srityje techniniai kliūtis prekybai, ypač dėl pagrindinių teisės aktų ir e, pastatų energetinis naudingumas. Na, o tai bent jau domina vidaus e, šalies e, suinteresuotas pusės. Tačiau yra iššūkių sanitarinių, fitosanitarinių priemonių srityje, mokesčių, bendrovų įstatymų, vartotojų teisų apsaugos srityse. Atsiriekančios rytis Tai yra muitinės, energijos sektorius, e, anglių vandenilių, tai yra gamyba, aplinka ir transportas. Būtent e, muitinių tarnyba yra viena labiausių korumpuotų sričių. Pasak e, parlamento pakomitečio vadovo, kontrabandos lygis sudaro maždaug 150 milijardų grivnų o tai sudaro 4,5 milijardo eurų. Zudočia Zeitung mano, kad šis skaičius yra netgi didesnis, tai yra, sudaro apie 5 milijardus eurų e, e, Ukrainos nuostolių biudžeto nuostolių dėl korupcinės praktikos. Norėčiau dar tik keletą žodžių apie e, laisvos prekybos sustarimo gyvendinimą. E, Dvišalė prekyba smarkiai padidėjo nuo 16 metų pradžios iki 18 metų. ES tapo Ukrainos svarbiausia prekybos partnerė ir ta prasme pakeitė Rusiją. Ukrainos prekybos rautai buvo reorientuoti labiau į Europos rinką. ES tapo svarbiausia prekybos partnerė. Ir e, šalyje užregistruotas 2 procentų BVP augimas pastarosius keturis metus ekonomika stabilizavosi ir taip pat rodo pagerėjimo ženklus. Ši tendencija tęsis ir 17 metais. Eksportas į ES padidėjo 34, 30 procentų ir pasiekė 17,5 milijardo JAV dolerių. Tai yra didžiausias skaičius po 12 metų, tai yra iki, iki Ukrainos teritorijos okupacijos. Ukrainos eksporto intensyvinimas ir ekstensyvinimas ES turi tiesioginį poveikį e, tarifų kvotų panaudojimui. Todėl reikia intensyvinti dialogą dėl tų tarifinių kvotų pakoregavimo ir viešai apie tai komunikuoti. Na ir galiau, galiausiai vyriausybės e, reformos. Ukraina reformuojama giliai, tačiau ne visos reformos vykdamos tvariai ir ne visos reformos peržengia tą kritinį tašką. E, vienintelis, e, vienintelė reforma, kurios jau negalima panaikinti, yra turbūt decentralizacija. Kitos reformos, pavyzdžiui, kova su korupcija ar teisingumo reformos, gali būti trumpalaikės ir negali būti tvarios, atsižvelgiant į artėjančius 19 metų e, parlamento ir prezidento rinkimus. E, išorės institucinė ir politinė parama yra labai svarbi, e, nes na, visuomenės parama kol kas valdžiai yra menka. Na ir galiausiai norėčiau tarti keletą žodžių apie būtinybę stebėti ir vertinti situaciją. Kaip sakiau, asociacijos sustarimo įgyvendinimas patiria įvairių lypį spaudimą dėl įvairių politinių, ekonominių ir teisinių veiksnių. Tiek stebėsna, tiek e, pažangos vertinimas neturėtų pamiršti to aspekto. E, pragmatiškesnis, labiau prioritizuotas požiūris įvykdamos reformas Ukrainoje ir asociacijos tarimo įgyvendinimą turėtų uh, būti pirmiausia e, taikomas Briuselio ir Kijevo. Taigi, Ukrainos, e, kad Ukrainos transformacija ir integracinės procesai būtų tvarūs, turi, tai turi būti svarbiausi prioritetai e, sprendimus prieimant tiek Briuselėje, tiek Kijeve per artimiausius pusantrų metų. Visuomenė iš tikrųjų reikalauja ir kad būt, būtent tai būtų formuojama politika. Pagal pas, paskutinės apklausas 66 procentai ukrainiečių pasitikė ES, 70 procentų gyventojų mano, kad Europos integracija yra priemonė, kuri sustiprins politinį šalies stabilumą ir saugumą. Tie skaičiai yra patys išskalbingi. Taigi, ačiū uždėmesi ir lauksiu jūsų klausimų. Ačiū, ponia Tijuška. Dabar galime užduoti klausimus ir ponas Galeris pirmas. Yes, uh... Ačiū. Ačiū už pateiktą apžvalgą. Aš sakyčiau, kad iš esmės sutinku su jūsų tyrimo rezultatais. Kai dėl galimybių paraleliai e, spręsti apie visus iššūkius, tai Kaip jūs siūlyte numatyti tą koordinavimo funkciją? Taip, reformos vyksta, bet jos nėra labai koordinuojamos, menkai koordinuojamas tarp darbas tarp tų žmonių, kurie atsakingi už tas reformas. Ar tai nėra didžiausias iššūkis? Kaip jūs rekomenduotumėte? Tai numatyti svarbiausias koordinavimo funkcijas. Ar tai būtų prezidento administracija, ar tik e, ministras pirmininkas, už tai turėtų būti atsakingas. Čia yra turbūt vienintelės dvi galimybės. Na ir konkrečiai apie muitinės. Jūs paminėjote straipsnį paskelbtą Zidoičio Zeitung, aš, kurį, aš jį skaičiau taip pat. Būtent čia yra prarandama daug pajamų, didelė pajamų dalis, nes taip yra išvagiamas valstybės lėšos. Kas tai daro? Ar jums pavyko nustatyti? Kur, kur tam tokiams veiksmams vadovaujama ir derinama? Kaip tokia sistema veikia? Nors visi žino, kad tai gali egzistuoti mūtų, mūtų sektoriai ir kaip visą tai na, pataisyti. Ačiū, ponia Kalnietė. Ačiū, aš prisijungsiu ir pratęsiu tai, ką kalbėjo Michael Galler, bet kalbėsiu latviškai, prašom sudėti ausines. Ukraina yra valstybė, kurios dalis yra okupuota karas ir toliau tęsiasi, bet tai negali būti politinės galios e, panaudojimo pateisinimas joks ir korupcija negali būti toleruojama ar prieš ją neprotestuojama, teisės aktai numatantis kovą su korupcija yra nepakankami. Daug ką vis dar kontroliuoja oligarchai ir teismai nėra nepriklausomi visiškai Ukrainoje. Todėl manau, kad reikia išsakyti tokius įspėjimus. Ukrainiečiai neturės tiek kantrybės ir ne, nepritars tam, kas vyksta. Prezidentas yra žmogus, kuris turi prisijimti restorinę atsakomybę ir iki kitų rinkimų ar per kitus rinkimus turėtų būti siekiama užkirsti kelią chaosui tolesniam ir turi būti siekiama pokyčių šalyje panas Tanakas. Savo karjeros pabaigoje jau iš esmės, artėjant Brexitui, pasitraukimui, nes karalystės iš ES, dar kartą pasakysiu, kad nuo 2002 metų aš nuolat kartojau, e, tarsi mantra, tai, kad Ukraina turėtų tapti ES nare. Ir štai praėjus dešimtmečiai geram 70 procentų ukrainiečių mano jau taip kaip aš. Ir kitaip galvoju gal ir apie Rusiją, kuri yra didžiausia prekybos partnerė. Ukraina, aišku, savo didžiu išsiskiria iš rytų partnerystės kitų šalių įtaką čia susitelkusią įvairiomis įtampomis ekonominėmis ir, ir politinėmis dėl konflikto Donbase. Bet e, dėl tos statistikos, e, kurią pateikėte dėl oligarchų e, ir dėl to, kas vyksta muitinės tarnyboje. Mes ir savo pranešime sakome, kad reikia pradėti deoligarchizacijos procesą šalyje, ypatingai spręsti korupcijos problemą. Tai kiek, ponia Tiuška, jūs įsivaizduotumėte, prie to galėtų prisidėti antikorupcijos e, e, teismas ar, ar antikorupcijos biuras, e, kuris jau, kaip suprantu, veikia ir yra įsteigtas. Kiek galios svertų turės tas teismas, nes akivaizdu, kad korupcija yra pati pagrindinė problema, sukelianti daug disbalanso e, Ukrainoje įvairiomis prasmėmis. Ačiū. Toliau panas Užtrevičius. Dėkoju. Pirmininkė. Norėčiau padėkoti ekspertams, kurie pateikė tyrimą dėl Ukrainos. Daug kelis politikų galės pasiremti tuo, kas čia pasakyta. Ir labai puiku būtų, kad e, šio, šis tyrimas būtų beje išverstas ir į ukrainiečių kalbą. Um, lygiai kaip ir kiti pranešimai, tyrimai galėtų būti išversti į moldavų ir gruzinų kalbas. Manau, nauda iš to būtų didžiulė. Dėl čia paminėtų um, programų taikomų ir, ir sektorinės paramos tikrai vertinu tas pastangas, bet vis dėlto, jeigu pasižiūrėsime į rezultatus konkrečiose sektoriuose, ko galime iš to tikėtis. Kitas dalykas. Buvo keliamos sąlygos Ukrainai dėl to, ypatingai kas susijęs su korupcija ir jos pažabojimu. Uh, 2017 metais vyko dialogas su Ukrainos valdžios institucijomis ir ėjo kalba apie makrofinansinės paramos sustabdymą. Kaip į tai žiūri elitas Ukrainos, valdžios elitas ir, ir visuomenė, viešuomenė. Ačiū. Ir paskutinis kalbėtas ponas Šafhauseris. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu apie visus tris klausimus, nes turiu jų apie visas tris šalis. Tai yra trys na, žlugusios valstybės. Turime Padnestrę, Krymą, Donbasą, konfliktinės zonas. Tose trijose, taip reiktų sakyti, žlugusiose valstybėse. Čia šimtmečių šimtmečius um, Rusija turėjo įtakos, uh, Ukrainos atveju ypatingai ilgai, taigi yra juntama ta takoskirą ir viena vertus e, mėginimas žiūrėti ir į vakarus, bet ir įtaką iš, ir iš rytų. Ukrainoje kažkur prapuola, pavyzdžiui, pinigai 5 milijardai, kaip girdėjome. Tikriausiai gal ir dar daugiau. O ES ir toliau pompuoja savo linksmai pinigus į tas šalis trys korumpuotos žlugusios valstybės tai juk yra. Toliau tas moraliai kvestionuotinas veikimas lik ir dabar jau gal pristabdomas ir, ir yra kalbama apie institucinės problemas, bet Ar ir ne mes prie to prisidėjome, kai korumpuotą valdžią praktiškai paremėme? Gal reikėjo remti ne kokį nors visiškai korumpuotą proeuropietį. Ir būtumėm turėję gal kitus e, žmonės valdžioje, o korumpuoti politikai ir, ir toliau čia siautėja pinigai kažkur pranyksta. Na ir mūsų politika apskritai nenusekli. Pavyzdžiui, Donbase mes kalbame apie karne agresiją, apie aneksiją. Tai gerai. Bet tai visiškai prieštarauja Minsko susitarimui. ES lygmenių vykdoma politika, kuri prieštarauja Minskui. Gal pačiose tose šalise tai taip nevertinama. O pavyzdžiui, Moldovoje dėl Padnestrės konflikto yra vėlgi visiškai kitaip žiūrima visuomenė, negu kad mes tą darome. Statistiniai duomenys tą rodo apklausų. Tai gal geriau mes kaip nors mėginkime priartinti rytus ir vakarus, o ne juos dar labiau atskirti vieną nuo kito. Kągi, penkios minutės, ačiū. Bijau, kad per tiek laiko, kiek man skirta, sunku, kad bus viską sureaguoti, bet mėginsiu eilės tvarka. Vieną po kitą atsakyti, taigi pirmiausiai ačiū ponia Galerį už tai, kad e, vertinate mūsų tyrimą. Taip pat e, ir jūsų išvalgos man pasirodė įdomios e, dėl to, kas susijęs su takso pranešimu. Antruoju, taip, euro atlantinė integracija vaidina svarbu vaidmenį Ir didelė dalis ukrainiečių vis dėlto pasisako už proeuropietiškas demokratinės jėgas šalyje. Ir taip pat ir politinė informavimo kampanija buvo pradėta ne vien tik tai, kad būtų kalbam apie ES politikos e, kryptį, tokią, kokia yra pasirinkta Ukrainoje, kad žmonės tinkamai suvoktų mus, dėl to dirba ir, ir mūsų delegacija, es delegacija e, Ukrainoje. Ir aišku, siekiama šiek tiek ir pakeisti politinių sprendimų prieimimo procesą Ukrainoje, nes tas abipusis e, komunikavimas e, turi vykti, prieš priimant teisės aktus turi būti išgirstama ir viešuomenės nuomonė. Ir taip siekiama pristatyti poveikį galima teisės aktų. Tai tuo yra rūpinamasi, yra bendraujama būtent per Euroatlantinės integracijos programą tą linkme dėl 5 milijardų eurų tų paminėtų. Tai iš tikrųjų sunku yra vertinti apskritai tos praradimus, kaip tai daroma paprastai pasiremint Eurostato e, duomenimis ir tuomet yra taip pat ir atitinkamai Ukrainos tarnybų statistiniai duomenys dėl to, kiek, pažiūrėjau, buvo sumokėta mokesčių. Na ir apskaičiuota, kad 5 milijardai kažkur pradingo. Galbūt per Odesą, per kur kitur. Dar reikia turėti ir, ir sieną sausumos e, tarp, tarp Ukrainos ir, ir Europos Sąjungos e, kai kurių valstybių narių. Tų dilemų Ukrainoje yra įvairių yra kovos su korupcija aspektas, teisingumo visiems siekis. Ir turbūt kiekvienas režimas, kuris imasi reformų, ar turintis reformų, susiduria su įvairiais keblumais, Ir dar. Problemų yra ir taip pat e, steigiant antikorupcijos teismą, antikorupcinį e, teismą. Procesas e, nevyksta taip sklandžiai kaip norėtųsi, bet mėginame spręsti įvairias problemas tuo pat metu tuo. Dėl Europinės ateities Ukrainos turiu pasakyti, kad žmonės Ukrainoje nusiteikia proeuropietiškai gana ir tą rodo ne tik naujosios visuomenės apklausos, bet taip pat ir e, trys e, jau vykusios revoliucijos e, šalyje. Ta akivaizdžiai pademonstruoja. Taigi europinė, euroatlantinė integracija galėtų būti vertinama kaip ir, ir jos remiamas galėtų būti vertinamas kaip teigiamas signalas ateičiai. Pažiūrėsime, kaip bus e, per kitus rinkimus, ką jie parodys parlamentaras iš Junktinės karalystės kalbėjo apie tą patį antikorupcinį teismą. Jis vertinamas įvairiai. Daug ekspertų teigia, kad jis galėtų pradėti veikti šių metų pabaigoje jau. Kiti sako, kad iki kito rinkimų ciklo 2019 metų rinkimų nieko nebus padaryta. Šiuo metu yra dar atrinkinėjami e, teisėjai, yra numatyti terminai, teikti paraiškas, kandidatūras. Ir regis e, iki rugsėjo 15 dienos tą galima daryti ir taip pat ir tarptautinės įvairios e, institucijos formai yra kviečiami teikti savo siūlymus. Tad dar kol kas negalime kalbėti apie galutinę sudėtį teismo kolegijos ir yra tų bylų netgi daugiau negu 600 surinktų nacionalinio antikorupcijos biuro ir jos būtent atsidurs tame teisme. Dabar jau laiko, matau, man nebeliko visiškai ir gal ne viską atsakiau, bet labai džiaugiuosi, kad e, vertinate mūsų parengtą tyrimą. Ten yra tikrai ir daugiau informacijos apie Ukrainą, apie visus integracinius procesus. Taigi, ačiū. Nos hemos ido más de media hora Labai ačiū visiems kalbėjusiems, trims svečiams. Šiek tiek atsiliekame pagal savo nustatytą darbo tvarkę, bet ačiū Jums visiems ir netrukus pereisime prie kito klausimo svarstymo. Continuamos. Well, speaking in Spanish. E... Kągi tęsime. Svarstysime pranešimo projektą, kurį parengė mūsų kolega Auštrevičius kalbėsime apie ES asociacijos susitarimo su Moldova įgyvendinimą. Aš norėčiau pasakyti, kad mane neramina žinios pasiekiančios mane iš Moldovos. Mes Strasbūrė praėjusį mėnesį patvirtinome griežtą rezoliuciją. Ir apie tai buvo informuoti ministras pirmininkas ir parlamento pirmininkas. Atrodo, kad nedaug pažangos yra daroma artėjant parlamento rinkimams Moldovoje. Taigi aš suteiksiu žodį pranešėjui ponui Auštrevičiui. Dėkoju pirmininkė, kolegos, ponios ir ponai. Iš ties man labai malonu Jums pristatyti pranešimo projektą Moldovos klausimu, pranešimas yra skirtas asociacijos sustarimo įgyventinimui. Praėjo keturi metai nuo to, kai Moldova pasirašė asociacijos susitarimą ir Moldova turi gyveninti sisteminės politinės ir ekonominės reformas. Mesgi matome tokį kontrastingą vaizdą, kalbant apie asociacijos susitarimo įgyvendinimą ir įsipareigojimų įgyvendinimą. Yra teigiamų poslinkių kai kuriuose srityse, kaip pavyzdžiui finansų ir bankų sektoriuose, padidėjo, išaugo ženkliai e, dvišalė prekyba, taip pat e, verslo reguliavimo aspektai pagerėjo, tačiau yra tokių dalykų, E, kurie rodo, kad nebesilaikoma demokratinių standartų. Čia aš kalbu apie teisinės valstybės principą, žiniasklaidos laisvės ir pilietinės visuomenės padėtį. Europos parlamentas užsakė į tyrimą, jis visai neseniai mums buvo pristatytas ir tyrimas teigia, kad Moldovos reformų įgyvendinimas turėtų būti vertinamas kaip nepakankamas. ES ir Moldova yra įsipareigojusios partnerės ir glaudžiai bendradarbiaujančios partnerės, tačiau mes turime aiškiai kalbėti, kuriuose sritise mes tikimės spartesnio, greitesnio reformų įgyvendinimo. Ir turime aiškiai pasakyti, kad mūsų netenkina dabartiniai pasiekimai. Praėjusiais metais patvirtintas rinkimų įstatymas. Venecijos komisija e, štai kritikavo ir tai iš tiesų lieka kliūtimi siekiant skaidresnių ir aiškesnių rinkimų procedūrų. Teismų sistemos reforma, teisėjų nepriklausomumas, teisinės valstybės principo įtvirtinimas, kova su korupcija - reikia spartinti šias reformas ir jas tęsti. Todėl neseniai priimtas sprendimas pašalinti Dorin Hirtoaką iš Kišiniovo mero pareigų ir Andrei Nastasė išrinkimo panaikinimas iš tiesų kelia rimtų klausimų vakarų organizacijoms ir Europos Sąjungai. Europos Sąjunga reiškia nerimą dėl to, kad mažėja erdvės pilietiniai visuomeniai Moldovoje. Be to, mokesčių reformos paketas, mokestinės iniciatyvos, kapitalo amnestija turi būti išsamei ištirta. Gali būti, kad tai gali sumenkinti Moldovos pastangas kovojant su korupcija ir pinigų plovimu. Kolegos, aš laikausi nuomonės, kad ES turi taikyti sąlygų principą, skirdama mikrofinansinę paramą Moldovai. Ir bet koks finansinių lėšų skirimas Moldovai turi būti tvirtinamas tik po to, kai įvyks suplanuoti parlamentiniai rinkimai kitų metų vasario mėnesį. Taip pat reikia laikytis sąlygos, kad tie rinkimai turėtų būti suorganizuoti pagal tarptautinių lygių pripažintus standartus. Mes taip pat Turime tęsti kritiškai svarbų dialogą su valdžios institucijomis bei Moldovos pilietinės visuomenės atstovais. Turime pademonstruoti, kad esame pasirengę bendradarbiauti ir ateityje ir aš tikiuosi, kad toks bendradarbiavimas bus veiksmingesnis ir pasieks daugiau rezultatų. Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti AFET sekretoriato darbuotojams ir kolegų Julian už paramą E, prisidėjus prie šio pranešimo rengimo. Aš laukiu jūsų pastabų, jūsų pakeitimų ir pasiūlymų galutiniam tekstui. Taip pat e, lauksiu tolesnių diskusijų ir debatų Moldovos klausimų. Iš tiesų nėra e, kito kelio, kalbant apie Moldovą, kaip likti įsipareigojusiu partnerių ir siekiant to, kas yra numatyta asociacijos susitarime. Ačiū. Labai ačiū, ponia Užtrevičiau. Turime ne vieną kviestinį svečią, bet pirmiausia, išklausysime parlamentaro ponas Galeris. Ponas Kovačev yra mūsų šešėlinis pranešėjas, dėja jis negali dalyvauti šios dienos posėdėje, taigi perskaitysiu, ką jis parašė. Jis dėkoja ponui Oštrevičiui už sunkų darbą rengiant šį išsamų pranešimą, kuris atspindi tuos klausimus, kurie kelia nerimą įgyvendinant asociacijos susitarimą su Moldova. Apie tai buvo nekarta įkalbėta per pastarosius mėnesius šiame komitete. Mero rinkimų e, panaikinimas Hišiniove, taip pat ir kontroversiška rinkimų e, teisės reforma, kuri yra kritikuojama Venecijos komisijos, yra tik keletas ženklų, rodančių, kad demokratiniai principai nebėra taikomi e, šalyje selektyvusis teisingumas taip pat yra paplitęs. Jis taikomas opozicijos nariams, kišima, kišamasi į teisminius ir politinius procesus. Tai rodo, kad teisės, teisinės valstybės principas negalioja. Taip pat reikia kalbėti apie žiniasklaidos prastėjančią padėtį, taip pat kritikų diskreditavimą demokratiniai principai, žiniasklaidos pluralizmas E, šitų principų netaikymas prieštarauja pagrindiniams ES vertybėms, kurios yra įrašytos ir į asociacijos susitarimą su Moldova. Mes negalime, parlamentas negali toleruoti tokių pažeidimų, todėl aš kartoju tai, ką parlamentas savo rezoliucijoje jau yra išdėstęs. Kalbu apie Liepos mėnesio rezoliuciją, bet koks sprendimas apie būsimas lėšas turi būti padarytas tik po to, kai bus surenkti parlamentiniai rinkimai vadovantis tarptautiniais standartais. Moldovos vyriausybė mus tikina dėl savo teigiamų intencijų, ketinimų pagerinti padėtį padėtyje, e, šalyje. Tačiau e, reikia sėkmingo dialogo tarp ES ir Moldovos. Reikia gerinti Moldovos gyventojų gyvenimą, todėl Moldova turi imtis e, tam tikrų priemonių. Mes e, vertinsime Moldovą pagal pasiekimus, ne pagal žodžius. Labai ačiū. Labai dėkoju e, ponui Galeriui, ponas Fleckenstein. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Mes visiškai uh, Sutinkame su pranešėjų daugeliu klausimų, ypač kalbu apie Hišiniovo mero rinkimą, jis buvo teisėtai išrinktas, vėliau nušalintas nuo pareigų. Akivaizdu, kad e, ten buvo netvarkos. Jūs e, paminėjote teigiamus žingsnius, Aš nemanau, kad bus sudėtinga rasti kompromisų, tačiau yra trys man nerima kelintis dalykai. Pirmiausia, Venecijos e, komisija ir jos pastabos. Tiesa, ką sako Venecijos komisija, egzistuoja standartai, kurių reikia laikytis reikia rasti konsensusą. Tačiau ar gali Venecijos komisija nurodyti šaliai kokią rinkiminę sistemą joje įtvirtinti? Kitas dalykas. Jūs tikriausiai žinote, kad plenarnėje posėdėje mes nekalbėjome apie finansinės paramos sustabdymą. Tačiau jeigu tą ketiname padaryti, tą turime padaryti tinkamai. Negalima palikti jokių atvirų atgalinių durų. Aš dabar nenorėčiau čia minėti jokio konkretaus sektoriaus. Jūs žinote, mes turime kalbėti aiškiai. Rinkimų datos čia yra svarbios. Įsivaizduokime, kad bus pasiektas demokratinis rezultatas, bus surinkti laisvi ir nepriklausomi rinkimai. Galbūt tada galėsime pasiekti susitaikinimo, bet negalima taikyti tam tikrų individualių išimčių. Mes nenorime finansuoti netiesiogiai rinkimų E, nevyriausybinio organizacijų pagalba. Ir dar viena pastaba bendresnio pobūdžio. Nežinau, ar šiuo pranešimu e, šis klausimas yra išsprendžiamas, bet kuo konkretesni yra reikalavimai, tuo paprasčiau juos yra įgyvendinti. Jeigu, žinoma, kita šalis, kita pusė yra pasirengusi juos įgyvendinti kad kuris nors iš principų mums yra neva labai svarbus, sakome, bet nežiūrime visai, kada jo laikomasi, kada ne. Ir tikriausiai negalėsime išspręsti dabar visko vienu įpu, bet esant progą reikėtų apie tai padiskutuoti. Siguientes el kolega Helmut Scholz. Dėkuoju, Helmut Scholz, prašom. Iš. Ačiū, ponė pirmininkė, aš irgi norėčiau labai padėkoti pranešėjui už parengtą tekstą iš tiesų nemažai, su kuo galime sutikti ir dar Liepos mėnesį, rengdami rezoliuciją, jau sutarėme dėl daugo, o dalykai yra iš tiesų labai komplikuoti. E, Teisės saugos sistemos reforma čia turiu ypatingo omenyje. Mm, sureaguočiau į kolegos Fleckensteino paskutinę mintį, kad turime būti konkretus. Kalbėti konkrečiai ir uh, tą linkmę ir turėsiu siūlomų pakeitimų. Be kita ko ir dėl to, kad e, niekaip nebėra tyriamas bankų skandalas, pinigų plovimo atvejai. Turi būti stumiamasi pirmin. Ir čia ir taip Moldovos visuomeniai būtų suteikiama proga pačiai smarkiau įsitraukti ir siekti pokyčių. Tuo pat metu, kalbant apie ir nepriklausomumą, tradicinį valdžių pasiskirstimą, valstybę, teisėsaugos sistemą, ekonomiką, dar irgi yra tokie tarpusavį labai susiję čia dalykai, oligarchinės struktūros dominuoja ir tą reikia keisti pasaulio neligybės ataskaita pasaulinė neseniai pasirodė World Inequality Report ir ten yra svarbių dalykų pasakyta ir kalbant apie Ukrainą ar Gruziją. Toji neligybė vis e, labiau plinta, didėja. Ir jeigu taip yra, tai tada ir tas korupcijos klausimas reiškia ir toliau gyvuoja, išlieka aktualus e, Taigi turime galvoti, kaip čia tos e, politikos ir visuomenės santykius keisti, kaip siekti tų pokyčių ir įvairių poslinkių prieš galvojant apie tolesnį asociavimą. Ir visą tai turi vykti kiek įmanoma greičiau. Ačiū. Ir na, paskutinė kalbės ponia Andrikenė. Labai ačiū, pana pirmininkė. Norėčiau sureaguoti į ankstesnę posėdžio dalį, pasakyti vieną sakinį, kai klausiausi kai kurių kolegų. Šiame komitete galiu tik tai pasakyti, kad turint tokius draugus, kam bereikia priešų. Ir dar norėčiau priminti kai kuriems iš jūsų, kurie nežino, galbūt, kad komitetas balandžio pradžioje siuntė delegaciją į Moldovą ir Ukrainą, aš turėjau garbės vadovauti delegacijai. Ir žinoma, dėmesys asociacijos ir prekybos sustarimų įgyvendinimo abiejose šalise, Moldovoje ir Ukrainoje, buvo skiriamas. Ir norėčiau pateikti pastabų dėl, na, tas, dėl pranešimo projektų. Noriu padėkoti Petrui Užtrevičiu už puikų pranešimą dėl asociacijos sustarimo įgyvendinimo su Moldova. Šio sustarimo įgyvendinimas ir laisvos prekybos sustarimas duoda apčiopiamų rezultatų, jie buvo minėti, pavyzdžiui, finansinės bank, finansinio bankinio sektoriaus situacijos pagerėjimas, šalės prekybos didėjimas, tačiau pripažindami jau e, žengtus žingsnius Moldovos pusės, labai svarbu paminėti, kad reformos pradėtos 16 metos, metais būtų tęsimos ir gyvendinimos. Ypač svarbu, kad Moldova iki galo įgyvendintų politinės sąlygas susijusias su veiksmingo demokratinių mechanizmų sukūrimu, skaitant daugpartinę parlamentinės sistemos, e, teisės viršnybės ir žmogaus teisų pagarbos. Tai yra svarbios sąlygos teikiant makrofinansinę paramą. Aš apgailestauju iš širdies, kad Moldovai nepavyko iki šiol įgyvendinti šių sąlygų, dėl ko buvo sustabdyta makrofinansinės parama, e, tai yra 100 milijonų eurų. Taip pat apgailestaujame, kad rinkimų reforma kuri gyvenama Moldovoje, netinka e, SBO ir Venecijos komisijos e, rekomendacijų. Aš manau, kad kitos išmokos turėtų būti vykdomos tik tai po planuotų, suplanuotų parlamento rinkimų, jeigu jie bus vykdomi pagal pripažintus tarptautinius standartus. Ir pagaliau svarbi reformų sritis. Dar porą žodžių. Dėl teismų veikimo. Aš apgalėstauju, kad teisingumo sistema yra dar viena iš menkiausiai reformuotų. Dėl tos pažangos trūkumo ES turėjo sustabdyti paramą biudžetui, kol Moldova nepademonstruos esminės pažangos e, gyvenant teismų sistemos reformas. Ačiū. Ačiū. Dabar turime svečių iš komisijos, kuriam skiriame penkias minutės. Pirmiausia, Dark Schäuble, kuris yra rytų partnerystės skyriaus vadovas. Ačiū pirmininkė. Iš savo pusės aš noriu padėkoti ponui Oštrevičiui už puikų pranešimo projektą. Jis paminė svarbiausias rytis, E, asociacijos sustarimo įgyvendimo prasme ir mūsų santykiams su e, Moldovos Respublika po to, kai buvo panaikinti mero rinkimų rezultatai Kišneve. Dabar Putina aiškiai pasakyti, e, dėl ko mes nuogastavome dėl teisės priešinybės situacijos, kas turi labai daug įtakos mūsų sustarimo gyvenimą. Taip pat e, aš pritariu ponui Fleckensteinui, su kuriuo galime, dėl kad reikia kalbėti labai tiksliai, bet tiksliai galime tikrai kalbėti būtent apie Moldovą ir apie tai galėsime paskalbėti dar dvi šalių pagrindų. Taip pat noriu paminėti, kad išreikšti nuogastavimai jūsų projekte e, e, yra dalykai, kurie per politinį dialogą su Moldova aptariami 2-3 metus, taigi nieko čia naujo nėra. Praėjusiais metais ypač daug dėmesio skiriame rinkimų reformai ir tarybos išvadose išreikšta pozicija dar tebe galioja. Mes apgalėstavome, kad kai kurios fundamentalios Venecijos e, komisijos rekomendacijos nebuvo panaudotos. Taip pat noriu padėkoti Jums už tai, kad Jūs sekate atidžiai e, Jūsų komitete rinkimų reformą. Bus labai svarbu stebėti naujos rinkimų sistemos pasiekmes per rinkimų procesą ir įskaitant kampaniją, per rinkimus, rinkimų dieną ir, žinoma, iš karto po to seksantį laikotarpį. Dėl to, kokį poveikį tai turės demokratijai apskritai ir daug partiniai sistemai konkrečiai. Ir nors galima pripažinti, kad pasiekta pažanga e, vykdant finansinės ekonominės reformas, e, turime pastebėti, kad teismų nepriklausomumo trūkumas gali pakirsti ne tik e, kovą su korupcija, bet ir, ir teisės viršinybės principus, bet ir apskritai gali pakengti ekonominiam stabilumui ir ekonomikos augimui išsami, teismų reforma jau turėjo būti vykdoma seniai, taip pat reikia sukurti atskaitingą, sąžiningą teismų sistemą, kad būtų galima kovoti su korupcija, ypač aukšto lygio, lygmens korupcija, pagarba teisinė valstybės, valstybės principai yra labai svarbus, kad būtų gražinta valdovos piliečių pagarba valstybės institucijams. Mes ir toliau vykdysime svarbę, e, solidžią strategiją dėl rinkimų reformos, bet pirmiausia, patvirtinimų įstatymų gyvenimas yra labai svarbus. Dėl to, kad trūksta pažangos e, tyriant bankų sučiavimus, tai meta šešėlį pastangoms kovoti su korupcija. Mūsų pozicija išdėstė tarybos išvadas e, ir E, tai reiškia, kad visi atsakingi turi būti patraukti atsakingam, nepriklausomai nuo jų politinių ryšių, o e, lėšos turi būti kiek įmanoma išieškotos. Turto išieškojimo strategijos paskelbimas nepakankamai eina šią linkmę. Ir tyrimai negali būti vykdomi kitaip, kaip tik tai skaidriai ir mm, e, nešališkai. 16 metų fiskalinių reformų paketo paskelbimas mūsų nuomonė, galėtų sukurti pavojų pinigų plovimo, kad vyks pinigų plovimas. Dar šį paketą reikia detaliau išanalizuoti, bet pradinė reakcija iš tarnų pusės nėra labai gera. Mes ir toliau stebime situaciją susiję su opozicijos rengimomis demonstracijos, jos vyksta taikiai ir gana reguliariai po mero rinkimų rezultatų panaikinimo. Ir aišku, kad valdžia neturėtų drausti tokių demonstracijų. Taip reikia garantuoti e, susirinkimų laisvę ir apsaugoti protestuotojus. Taip pat mes sekame situaciją žiniasklaidos sektorėje, nepaisant naujo įstatymo dėl audiovizualinės ryties, siekiant e, perkelti ES teisės aktus dėl audiovizualinio sektoriaus. Matome, kad vyksta kartelizavimas ir mažoms įmonėms vis sunkiau tampa veikti. Ir paskutinis dalykas, labai svarbu siūsti aiškės koordinuotas žinias valdžiai ir naudoti visus svertus, kad e, būtų išvengta pavojingų tendencijų demokratijos rytyje. To tikisi visi Moldavijos e, piliečiai. Ir e, dėl tų sąlygų, ką minėjo parlamento nariai, finansinės paramos sąlygos bus ir toliau taikomas. Tai bus vienas svarbiausių mūsų priemonių bandant daryti įtaką besikenčiai situacijai Moldovoje. Ačiū. Labai ačiū. Dabar žodis Lorenzui Merdit, kuris yra kaiminystės, rytų kaiminystės e, politikos e, skiriaus direktorius. Na, panas Šiublė jau panėjo svarbiausius dalykus. Aš sutinku su jo pastabomis. Taip pat aš noriu padėkoti pirmiausia pono Jauštrevičiui asmeniškai ir komitetui visam už puikų bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą. Mes tikrai esame apsirengę toliau dirbti e, su jumis rengiant tokius pranešimus. Pirmiausia, dalyk, ką norėčiau pasakyti, yra E, tai, kas paminėta pirmoje pastraipoje pranešime, kad asociacijos sustarimas yra labai svarbus Moldovos piliečiams. Nu, turime to nepamiršti. Ir asociacijos sustarimas turi duoti rezultatų. Tai buvo svarbus pasirinkimas, kurį Moldovos Respublika padarė prieš keletą metų ir turime pabrėžti, kad sustarimo potencialas yra didžiulis, siekiant naudos Moldovos piliečiams. Nu, kaip e, paminėjo ponia e, Andrikinė, pažanga yra pasiekta siekiant tų tikslų. Tačiau, e, aišku, mes sutinkame ir su nuogastavimais, kuriuos išreiškė ponas Užtrevičius ir kiti kalbėjusieji šį rytą. Pirmiausia, noriu priminti vyriausios įgaliotinės komisijos nario Han pareiškimus dėl Hičnevo mero rinkimų rezultatų panakinimo. Ir tai yra vienas e, svarbiausių nuogastavimų. Jie sako, kad nepriklausoma teismų sistema, nepasiduodanti jokiam spaudimui, veikianti skaidriai, taip pat patikimi ir skaidrus rinkimai yra bet kokios demokratijos ramšiai. Ir šie du nuogastavimai yra būtent teisingumo sistemos veikimas, ji turi būti nepriklausoma, aišku. Liūdna yra tai, kad vienas svarbiausių, populiariausių sprendimų priimtų per pastarosius pusantrų metų, kai komisija paskelbė, kad mm, e, neskirsime ne vieno cento skirtų teisingumo reformai, nes mes manome, e, kad nieko nepadaryta, kas pateisintų tokias išmokas. Ir antra, rinkimai. Noriu pabrėžti čia du aspektus. Pirmiausia, nuogastavimai, kurie jau buvo minėti, dėl Kišiniovo mero rinkimų, kurios padarė vyriausiai galiotinė ir komisijos narys, bet taip pat ir dėl e, parlamento rinkimų. Tai bus rimtas Moldovos Respublikos demokratinių principų išbandymas. Ir čia galime patvirtinti, kad dabartinėje aplinkoje e, galim pasakyti, kad visa parama, kuri sustabdyta, visa parama, kurie buvo skiriama, buvo skiriama tiesiogiai, tiesiogiai piliečiams skaitant tokias iniciatyvas vietos e, e, e, lygmenių, skaitant konkrečius regionus. O dėl ankstesnės biudžeto paramos, tai mes nematome galimybių daryti išmokas šiuo metu dėl esamos situacijos. Jau buvo minėta čia makrofinansinė parama. Dar du svarbus dalykai. Aš pritariu pono Šubel ir parlamento narių nuogastavimas dėl e, mokesčių reformų ir mokesčių amnestijos. Kitos tarnės organizacijos taip pat išreiškė savo susirūpinimą dėl to. Dėl bankinio sukčiavimo norėčiau pasakyti, kad reikėtų skirti du dalykus. Pirmiausia, malonu pasakyti, kad e, įvykdytos kai kurios sisteminės reformos viešųjų finansų tvarkime Tos reformos vyksta ir gali padėti užtikrinti, kad tokie incidentai ateityje nepaskartotų. Tai yra labai svarbu pabrėžti. Visgi, kaip sakė pana Šiublė, mes raginame valdžią žengti tolesnius žingsnius, tyriant e, e, tos sukčiavimo atvejus ir nustatant kaltuosius, taip pat išieškant e, pagrobtas lėšas. Tačiau e, turiu pasakyti, kad sisteminės reformos e, dideliu mastu yra vykdomos, tiesiog yra nuogastavimų dėl tyrimo. Taigi e, tiek norėjau pasakyti ir mielai atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū. Ačiū, ponia Meredit. Ir dabar žodis ponui Auštrevičiui užbaigti šią diskusiją. Ačiū pirmininkė, dėkoju už visus komentarus, pateiktus kolegų, ir Europos institucijų atstovų. Manau, kad, kad jie atitinka pranešimo pagrindinės mintis. Iš tikrųjų turime būti tikslus. Kai kalbame apie Moldovos lūkesčius, norint gauti mūsų paramą, iš mūsų pusės reikia nustatyti aiškus kriterijus. Tie kriterijai yra dokumentuose, viskas yra aišku. Tiesiog reikia atversti tinkamą puslapį ir bus pamatyta. Pamatysite, kas turi būti padaryta ir kada. Viskas priklauso nuo e, darbų kokybės. Aš džiaugiuosi šią diskusiją, manau, kad yra rimtas pagrindas gerinant pranešimą, rengiant galutinį variantą, ko aš tikrai e, laukiu artimiausioje ateityje. Ačiū. Ačiū, ponia Užtrevičiau, tik priminsiu, kad terminas teikti pakeitimus suina kitą savaitę, tai yra rugsėjo 7 dieną, 11 valandą. Einame toliau. Antrasis Mūsų svarstymas e, skirtas mano e, Mikins e, pranešimui dėl asociacijos sustarimo gyvenimo tarp ES ir Gruzijos, bet pone Mūdy perims pristatymą. Ačiū. Iš tiesų aš kalbėsiu kolego Mamikins vardu. Taigi, jis jums nori perduoti jog e, sveikina sugrįžusius po vasaros atostogų. E, aš, sako, lankiausi Gruzijoje, e, rengdamas šį pranešimą. E, pranešimas e, pasirodė visai neseniai, bet bent jau anglų kalbą turėjote progos jį perskaityti. Palyginti taps įmanoma visas tris šalis tarpusavį - Ukraina, Moldova ir Gruzija, kurių asociacijos sustarimo gyvenimas dabar svarstomas. Tai, kad labai svarbu pastebėti, yra sąlygų siejimas su es svarbioms, su es svarbių nuostatų e, įgyvendinimu ir teisės aktų prieimimu turime vertinti taip pat ir kiekybinius rodiklius įvairiose sferose. 2017 metais ES integracijos tikslas buvo įtvirtintas Gruzijos konstitucijoje ir tapo visuotinai remiamu siekiu. Buvo patvirtintas ir atitinkamas veiksmų planas, pagal kurį yra priimami reikiami teisės aktai ir tai užgrėbė netgi toliau negu dabartiniai įsipareigojimai pagal asociacijos e, sustarimą. Po paskutinio savo apsilankimo Gruzijoje galėjau pastebėti, kad bendradarbiavimas e, tarp parlamento ir vyriausybės atstovų vyksta, koordinavimas jis tarpusavį vyksta ir toliau yra tobulinamas, yra remiamasi asociacijos sustarimo įgyvendinimo veiksmų planu. Galima taip pat pastebėti ir kai kurių pozityvių šalutinių efektų. Yra bendraujama su oficialiais es atstovais, daugiau patikimumo. E, šis siekis e, ir geresnė reputacija įgyja visuomenės akise. Tiesa, dar e, kai kur susidrama su vairių išteklių trūkumų, pajėgumų trūkumų, dar trūksta ir žmogiškųjų išteklių, ypatingai siekiant tinkamai gyvendinti susitarimą. Ir tas pasakytina ypatingai apie kai kuriuos e, skirius. Čia reikėtų kalbėti apie institucinę sąrangą ir taip pat e, žmonių, e, siekiu užmėgti dialogą su žmonėmis, su piliečiais. Ir Gruzija išlieka pirmaujančia šalimi tarp rytų kaiminystės partnerių mūsų. Tikrai europinės ambicijos jų siekia gana toli. Na ir paskutinis mano pastebėjimas yra veikiau siūlymas Norėčiau pasakyti, jog tam, kad e, iš tiesų būtų prasmingas e, šis pranešimas, turėtų būti e, kreipiamas dėmesys į tą europinę plotmę labiau, o ne tiek į vidaus reikalus pačios šalies. Gruzijos valdžia padarė jau tikrai nemažai, galima turėti kai kurių kritinių pastabų, bet ne apie tai šiandien kalba. Ačiū už pristatymą ir dabar parlamentarų pasisakymai. Pirmiausiai, ponas Tetitina. Ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį. Kalbėsiu čekų kalba. Taigi klausykitės manęs. Parausines. Noriu padėkoti, ponė Mamikinč, už uh, parengtą pranešimą. Aš labai įdėmiai klausiausi e, tyrimo pristatyto to klausimu prieš tai. Ir turiu pasakyti, kad kritikos aspektai, tarkime, žiniasklaidos pluralizmas, e, nepriklausomumas e, teismų yra dalykai, kuriuos iš tikrųjų verta pastebėti Ir tas yra ir daroma pranešime. Bet norėtųsi, kad jie labiau atspindėtų mm, realybę vis dėlto. Ir kad būtų aiškiau kalbama ar konkrečiau apie pagarbą žmogaus teisėms. Ačiū. Toliau ponas Jūrai. Dėkoju, pirmininkė iš dalies pasiremsiu tuo, kas jau buvo mūsų aptarta. Anksčiau šį rytą iš tiesų labai gerai, manau, kai komiteto posėdį atvyksta ar atv... būtų kviečiami, pavyzdžiui, religinių m, mm, įvairių bendruomenių atstovai iš Ukrainos, kad išklausytumėm ir jų požiūrį, sužinotumėm, ko jie tikisi iš šių procesų. Ir atitinkamą formuluotę pranešimui jau turiu, kurią pasiūlysiu dėl dialogo su bažnyčiomis. Tai yra tikrai mano teiksimas e, procedūrinio pobūdžio Nu, pasiūlymas šiems metams. Ačiū ponui Jurekui ir dabar komisijos atstovai, ponas Šiuvel, pirmiausiai ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau įvertinti Europos parlamento vaidmenį ir jo atitinkamos delegacijos vaidmenį ir, ir indėlį prie bendradarbiavimo su Gruzija su kurios atstovais mes jau susitiksime vėl po dviejų, trijų savaičių. Iš tiesų, parama Gruzijoje um, proeuropiniams siekiams yra labai plataus masto. 80 procentų visuomenės remia tuos siekius ir um, įvairios partijos, nepriklausomai nuo pakraipos. Ir Gruzija yra tikrai svarbi mūsų partnerė. Ji kiek įmanoma stengiasi pati daryti namų darbus. Darė tą geriau palyginti su kitomis šalimis partnerėmis. Toks visapusiškas susitarimas, taigi labai naudingas čia ir dar labiau pagilins mūsų tarpusavio santykius. 2018 m. lapkričio 5 dieną vyks susitikimas. E, pirmininkas, ministras pirmininkas Akašvilis e, taip pat e, pasisako už europinius sėkius, jų įtraukimą į politinę darbo tvarkę. IVT ir toliau bendradarbiaus su mūsų delegacija ir sieks, kad mm, DCFTA būtų tinkamai įgyvendinamas ir sieks paremti Gruziją tose sritise, kuriuose pasirodys reikalinga. Ta daryti dar kai kurie iššūkiai turi būti išspręsti tačiau matyti, kad pastangos yra dedamos, e, pavyzdžiui, dėl to, kas susijęs su vizų liberalizavimo režimu. Kai kurios valstybės narės jau pritarė tam. Manome dar, kad reikėtų tobulinti viešųjų pirkimų sistemą, kai kurios teisės aktus susijusius su. su priekyba, su tausia plėtra. Tai yra sritis, kuriuose dar reikėtų pasitemti Gruzijai. Bet tikrai šalis labai aktyviai yra įsitraukusi e, taip pat ir į bendradarbiavimą pagal bendrąją saugumo ir gynybos politiką, sienų apsauga, pakrančio apsauga yra tinkamai organizuojama. Jau dabar yra pateikta taip pat ir naujų teisės aktų paketų, kurie bus svarstomi dar šiais metais, kai bus atveriamos platesnės galimybės e, dalyvauti piliečiams e, pasinaudoti švietimo galimybėmis, e, prekybos ryšiais ir veikti kitose sferose. Žiniasklaidos laisvė, pluralizmas, e, kaip pastebima, yra užtikrinama, ar bent jau padėtis gerėja. Ta pastebėjo taip pat ir kiti komitetai. Nepamirškime dar ir busimų rinkimų rudenį. Tikimės, kad jie vyks pagal tarptautinius standartus ir kad e, rinkiminės kampanijos e, niekaip nepaveiks e, integracinių procesų. Tikimės, kad ir toliau bus einama tą pačią linkmę. Su būsimu prezidentu bendradarbiausime, žinoma, gilinsime toliau tamprus mūsų ryšius. Na, Lorenzas kartu su komisijos nariu Hanu kaip tik e, per artimiausias dienas išvyksta į Gruziją į specialų susitikimą, tą irgi vertėtų paminėti. Ačiū ir dabar žodis ponui Lorenzui. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai, Leiskite man padėkoti pono Mamikins atstoviai ar per ją padėkoti jam už parengtą pranešimą. Mes jį taip pat labai vertiname. Ir išsakysiu gal panašias pastabas. Mes irgi manome, kad šis sustarimas yra naudingas Gruzijos piliečiams. Ir nereikėtų mm, pamiršti to, kas jau buvo padaryta Gruzijoje, kokie, kokiu žingsniu imtasi ir tikrai stumiamas į priekį gana greitai, sparčiai palyginti su Ukraina ir Moldova. Gruzina, Gruz, Gruzija yra tikrai lyderė šitame trajetuke tų procesų įgyvendinimas e, vyksta sklandžiau, institucinės e, reformos yra daromos. O jeigu tinkamai gyvendinami tokie susitarimai, tai duoda tiesioginės naudos e, patiems žmonėms, piliečiams. Uh, Dėl bažnyčios iš tikrųjų gal irgi svarbu pastebėti, kad um, ortodoksų bažnyčia irgi yra svarbus veikėjas šalyje. Na ir dėl Labai džiugu pastebėti, kad žmonės tą naudą junta savo kasdienybėje, tą akivaizdžiai mato. Ir mes abu lydėsime komisijos narį į kelionę kitą savaitę. Ir manau, kad Europos partnerystės e, mokyklų projektas irgi e, labai svarbis rytis, e, kai yra investuojama į, į jaunimą. Tai visada duoda vaisių ir iššūkiai, kurie dar lieka. Tai šiokie tokie neramumai, kurie ir čia vasarą vyko, Labai svarbu, kad būtų siekiama visiškai nepriklausomos teismų sistemos, ruošiamasi tinkamai busimiems prezidento rinkimams, kad jie vyktų laisvai ir demokratiškai. Akylai stebėsime juos. Svarbus bus įvykis. O rudenį su Gruzijos vyriausybė vyks e, svarbus susitikimas lapkričio 21 dieną ir bus žengtas e, svarbus žingsnis tolesnis po to, kai pirmininkas Junkeris jau apsilankė Gruzijoje vasarą. Gruzija iš tikrųjų vykdo svarbės reformas. Viskas juda pirmin labai įspūdingais tempais. Ačiū. Dabar ponė Mūdi dar pabaigoje. Ačiū. Dėkoju komisijai, EIVT atstovams, už tai, kad įsitraukėte į šią diskusiją. Aišku, politinio pobūdžio karų čia dabar nekariausime su Gruzijos visuomenė Nėra tai mūsų veiklos arealas. Kas yra labai svarbu mūsų darbe, sustarimo įgyvenimo kontekste, yra siekis padaryti tą naudą piliečiams regimą. Dėl to mums svarbi ta paramos programa. Ta reikia nuolat pabrėžti. Na ir komunikavimas tinkamas irgi yra nemažiau reikšmingas. Tai ačiū visiems kolegoms pasisakiusiems, ačiū jums ir su nekantrumu lauksime susitikimo rugsėjo mėnesį. Labai ačiū, ponė Mūdį. Norėčiau priminti, kad pakeitimus galima teikti iki rugsėjo 7 dienos. Dabar perėsime prie kito darbo atvarkės punkto. Kalbėsime apie ES asociacijos sustarimo su Ukraina įgyvendinimą. Pranešėjas ponas Galeris, prašom. Ačiū, kalbėsiu vokiškai. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolegos, Ukraina prieš keletą dienų minėjo savo valstybinę šventą, šventę. Nuėjo ilgą kelią kad taptų nepriklausoma šalimi, įsitvirtintų. Ir turint galvoje jos istoriją, tai buvo neišvengiamas e, dalykas, bet aišku, turėjo būti gilinamas ir į tai, kokiu keliu toliau pasukti ir e, prie kokių jėgų išlietis. Demokratinės revoliucijos per pastarosius 14 metų e, parodė Ukrainos siekį ir pasirinktą kelią, dėje neišvengta ir aukų. Na, o taip pat e, susidurta su agresyvia kaiminė Rusija ir jos karinė agresija. Kasdieną iki šiol ukrainiečiai yra užsipolami, buvusių savo bendrapiliečių, rusų, pačiame Europos viduryje, mums visiems tai stebint. Modernus šiolaikiškas e, asociacijos sustarimas ir bevizis režimas tarp mūsų šalių yra aišku signalai, kad e, judama pirmin. Opozicijos politikai, pilietinės visuomenės atstovai, uh, E, lankosi e, mūsų šalise. Tas tapo jau irgi kasdienybė ir įprastu dalyku. Praėjus dviejams metams nuo įsigaliojimo šio sustarimo manau, galima padaryti teigiamų išvadų. Žengti reikiami žingsniai oro integracijos link bet susidurta ir su esminiais sunkumais, kurie susiję su teisės sauga, teismų sistema, energetikos sektoriumi, pensijų reforma, švietimu. Pokyčių pasiekta reikšmingų, tačiau reikia dar ir tolesnių teisės aktų, siekiant rimčiau kovoti su korupcija, įgyvendinti skaidrumo principą, decentralizuoti šalies valdymą, panaikinti oligarchinės struktūras. Turime raginti Ukrainos valdžios institucijas dar dėti rimtesnės pastangas į visą tai, o taip pat dar atkreipsiu dėmesį ir į šiuos keletą dalykų. Mūsų raginimas e, atsisakyti Mes raginame atsisakyti mm, rūdimo, teikti mm, e, elektroniniu būdu e, deklaracijas e, persekiojamiems asmenims, antikorupcinį teismą raginame kuo greičiau įsteigti. Ir labiausiai dabar reikėtų kreipti dėmesį į administracinių pajėgumų plėtimą Verhovnoje Radoje parlamente. Intensyviai remti tas pastangas ir kolegos liko maždaug metai iki prezidento kadencijos pabaigos ir maždaug metai taip pat iki šio parlamento darbo pabaigos ar kadencijos pabaigos su nerimu. Stebiu tai, kas vyksta šalyje. Piliečiai yra susirūpinę prieš keletą metų. Jie atidavė savo balsą už reformas, tačiau vis daugiau plinta nusivylimų dėl to, kad prastėja gyvenimo sąlygos ir korupcija plačiai paplitusi daugelie valdžios įstaigų. Politinės ir ekonominės reformos ir jų nauda nėra mm, juntamos e, patiems piliečiams, e, tad reikia stengtis juos pasiekti, kreiptis į juos, kad jie tą naudą geriau suvoktų. Vasaros pertrauka, o taip pat ir uh, šio pranešimo esmė neleido išsiplėsti daugiau apie kai kurios svarbius dalykus. Galima kritikuoti daugą. Yra trukdoma decentralizacijos procesams. Taip pat ir tai, kas susijęs su savivaldos rinkimų tvarka numatoma, aš manau, yra labiau politiškai motivuota. E, kolegos, tiek kol kas turiu pasakyti ir lauksiu su klausimu. Dėkuoju, ponai Gali ir dabar ponas Jurek. Dėkuoju. Man tikrai patinka šio pranešimo struktūra ir pagrindiniai elementai detaliai išdėstyta mūsų politika Ukrainos klausimų, Ukrainos suvereniteto klausimų, bet aš turiu vieną pastabą dėl 20 šio pranešimo punkto. Jame Ukraina yra raginama ratifikuoti Stambulo konvenciją. Žinoma, tai atitinka komisijos numatytus tikslus, tačiau tai netitinka sutarčių Dažnai bendrosiuose sutarčių dalise yra rašoma, kad ES nesikiš į tokias teisės kaip teisė į šeimą, teisė į gyvybę ir panašiai. Taigi, ar mes galime primtinai reikalauti to, kas iki galo nėra išspręsta mūsų pačių e, šalyse? Aš prisimenu Bulgarijos konstitucinio teismo pranešimą. Jame rašoma, kad ES pažeidžia konstituciją. Mes savo išoriniuose santykiuose tarsi reikalaujame ideologinių pokyčių, mes turime gerbti tautų laisvės. Ukraina turi teisę laikytis e, savo pozicijos, kuri jos nuomonė yra tinkamiausia šaliai, kaip padarė Bulgarija, kaip kitos bet kokios šalis gali pasielgti. Mes kalbame apie klausimą, kurį pačios valstybės narės vis dar aptarnė, todėl nieko negalime primesti Ukrainai. Ir dar vienas dalykas - socialinių mažumų apsauga. Kaip žinia, Ukraina patyrė e, sudėtingą istoriją sovietų okupacijos laikotarpiu. Daugelis žmonių gyvenusių sovietų okupacijos metais buvo prievarta išvaryti iš šalies ir tai kelia tam tikrų sunkumų. Pavyzdžiui, Romos katalikų mažumos situacija Lvove ši bendruomenė jau ėmėsi žingsnių apsaugoti save, tačiau yra klausimas susijusius su šios mažumos e, padėtimi. Jie nepritarė miesto valdžios e, institucijų sprendimams. Vienas iš jų buvo susijęs su vienos iš prabangiausių bažnyčių naudojimo muziejaus tikslais. Tai turėtų likti bažnyčios nusavybė ir pati bažnyčia turėtų nuspręsti, kaip naudotis turtu. Taigi mes turime stebėti tokius atvejus. Iš tiesų reikalingi pokyčiai ir tik jie gali prisidėti prie socialinio augimo Ukrainoje. Norėčiau paskatinti įtraukti ir šį klausimą į jūsų parengtą pranešimą. Ačiū. Dėkoju, Jurek. Ponas Valensa. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau padėkoti ponui Galeriui už subalansuotos ir puikiai, puikios struktūros pranešimo pristatymą. Aš kalbu nuo INTA komiteto Ir pranešime yra kalbama ne tik apie priekybos aspektus, bet ir politinius aspektus, kurie neaptarti MFA dokumente. Aš noriu pasakyti, kad ES skatina atvirą priekybos politiką su priekybos partneriais. Ukraina yra vienas artimiausių mūsų priekybos partnerių ir mes esame įsipareigoję tą tęsti. TVLPE yra įgyvendinamas nuo 16 metų sausio 1 dienos. Šis sutarimas įeina į platų asociacijos susitarimą, kurio nuostatos yra taikomos nuo 14 metų lapkričio mėnesio. Žvelgiant iš INTA komiteto, aš norėčiau pabrėžti, kad abi pusės turi atverti e, rinkas prekiams ir paslaugoms ir turi vadovautis nuspėjamomis ir taikomomis priekybos taisyklėmis. Mes turime sustiprinti priekybą tarp ES ir Ukrainos, mažindami tarifus ir derindami Ukrainos taisyklės su ES taisyklėmis. Mes džiaugiamės, kad priekybos apimtis tarp ES ir Ukrainos išaugo Mes taip pat džiaugiamės dėl to, kad Ukrainos eksportas tampa įvairesnis. Priekybos liberalizavimas ir reguliavimo nuostatų suderinimas tarp ES ir Ukrainos yra puikus instrumentas priartinsantis Ukrainą prie ES ir prisidėsantis prie priekybos palengvinimo bei geresnio klimato verslui steigtis. Mes taip pat negalime pamiršti, kad TVLPA yra reformų proceso dalis. Turime vadovautis geros valdysinos principais, būtina kovoti su korupcija. Mums reikalingas koordinuotas požiūris tarp ES ir Ukrainos. Ir aš čia kalbu apie Krymo okupaciją ir veiksmus rytų Ukrainoje. Tokios sankcijos yra svarbios siekiant įveikti teritorinio integralumo iššūkius. Verhovna Rada pirmo svarstymo metu e, patvirtino įstatymą susijusi su e, miškais ir medienos eksporto. Ir galiausiai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į klausimą susijusi su anglių kasyklomis Donbaso regione. Aš vis dar laukiu Europos komisijos atsakymo raštu šiuo klausimu, bet dabar norėčiau pasakyti, kad dėl sankcijų tam tikra veikla yra išaldyta ir separatistų kontroliuojamoje teritorijoje veikia vadinamosios respublikos, e, tai daro įtaką gamtos ištekliams, e, tam tikros nacionalizuotos įmonės švaisto išteklius. Taigi mano klausimas komisijai yra toks. Na, gamtinių išteklių importas e, iškastas separatistų teritorijose, ar jis yra draugiamas. Tokių pardavimų e, pajamos e, neša naudą separatistinėms respublikoms ir valdininkams. Todėl mes turime glaudžiai stebėti mm. e, šitą reikalą. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti puikiai parengtą pono Galerio pranešimą. Padėkoti ponui Galeriui. Žinoma, kad dar galima šį beitą pridurti, atsižvelgiant į pastarojo meto įvykius, bet pranešimo projektas yra labai geras. Norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą tarp komisijos, Europos išorės veiksmų tarnybos ir jūsų. Mes labai glaudžiai bendradarbiavome dirbdami Ukrainos klausimą ir toks darbas yra e, vertingas, tikiuosi, kad jis bus tęsiamas. Asociacijos komitetas taip pat gerai dirba, e, stebėdamas, kaip yra įgyvendinamas asociacijos susitarimas. Aš taip pat norėčiau padėkoti už gebėjimų stiprinimą. Pat Koks vadovavo e, tokiam darbui, kad teisėkuros gebėjimai Verhovnoje Radoje sustiprėtų. Mūsų delegacija Kieve aktyviai dirba, e, stebėdama, kaip yra perkeliama ES aky į, Europos, į Ukrainos įstatymus. Taip pat stebime, kaip yra įgyvendinama TVLPE Komisija atlieka šį darbą kartu su EIVT. Kalbant apie turinį, mes manome, kad Ukrainos vyriausybė stipriau koordinuoja e, laisvos prekybos sustarimą, patvirtindama asociacijos sustarimo veiksmų planą ir toliau dėkdama tarp institucinius mechanizmus ir lengvindama tam tikrų procesų įgyvendinimą. Vyriausybė ir parlamentas kartu patvirtino veiksmų planą dėl asociacijos sustarimo įgyvendinimo. Vyriausiai įgaliotinė kovo mėnesį lankėsi Ukrainoje ir ES pradėjo komunikacijos kampaniją, kurios pavadinimas yra judėjimas kartu. Mums yra svarbu, kad reformų gyventinimas vyktų ir kad tai prisidėtų prie geresnio ukrainiečių gyvenimo. Man atrodo, kad šiandien daug apie tai nekalbėjome, tačiau turėtume skirti dėmesio ne tik Ukrainai, e, bet ir Moldovai bei Gruzijai, kad piliečiams būtų aiškiai pristatyta, kas yra numatyta tose susitarimuose. Taigi mes kartu džiaugiamės Ukrainos padarytą pažangą, tačiau, kaip sakė ponas Galeris, dar daug ką reikia padaryti. E, pažanga turi būti daroma ir toliau, ją reikia palaikyti, reikalingi platesnio užmojo žingsniai įgyvendinant asociacijos susitarimą. Aš manau, kad asociacijos susitarimas tikrai siūlo daugiau galimybių. Prioritetinės rytis, kova su korupcija yra esminis prioritetas. Norėčiau prisiminti kad visai neseniai buvo priimti teisės aktai dėl antikorupcinio e, teismo įsteigimo. Ir toks teismas, kai jis bus įsteigtas, jis galės vykdyti nepriklausomus tyrimus, bendradarbiauti su antikorupcijos biuru bei antikorupcijos prokuroru. Taigi visos kovojančios su korupcija institucijos turi būti nepriklausomos ir laisvos ir dirbti be, jokios, be jokio spaudimo. Taip pat prokuroro nepriklausomumą reikia sustiprinti, jo lyderio vaidmenį anksčiau yra buvę e, problemų, vasara taip pat e, iškilo e, tokių sunkumų, tie, kas sako Ukrainos klausimus, turbūt pastebėjote. Ponas Galeris išdėstė daugelį kitų sričių, kuriuose reikalinga pažanga, reikia gerinti investicinį klimatą ir skaidrumą daugelį sektorių, galvojant apie artėjančius prezident, parlamento rinkimus kovo mėnesį ir parlamento rinkimus rudenį mes aiškiai pareiškėme, kad reformas būtina tęsti ir negalima dabar stabdyti reformų ir pradėti rinkiminės kampanijas vykdyti. Ukraina negali savo to leisti. Galiausiai keletas žodžių apie Ukrainos suverenumą ir teritorinį vientisumą. Mes, žinoma, palaikome Ukrainą, vyriausiai įgaliotinė asmeniškai apie tai kalba. Tilto atidarimas prieš keletą metų ir veiksmai Azovo jūroje yra kelintis nerimą. Mes reikalavome, kad neteisėtai sulaikyti Ukrainos piliečiai, kaip ir Oleg Sensov, būtų paleisti. Jis jau daugelį metų vykdo bado streiką. Mes tikimės, kad Rusijos valdžios institucijos įsiklausys į mūsų raginimus ir parodys demonstrumą Minsko susitarimo įgyvendinimas. Neseniai įvyko sustikimas, kanclerė Merkel sustiko su Rusijos prezidentu ir tikiuosi, kad tai pastumėjo reikalus į priekį, nes tikrai čia dar yra daug ką padaryti. Mes tikimės, kad Ukraina prims įstatymą šiais metais e, spalio mėnesį dėl okupuotų teritorijų. Tai yra viena iš iš anksnių sąlygų, kad būtų gyventinamas Minsko sustarimas ir galiausiai dėl e, kolegos klausimo susijusio su priekyba iš separatistinių teritorijų. Aš pats e, nesu susijęs su priekybos klausimais, tačiau kai mes turime Ukrainos muitų atspaudą, mes manome, kad tai yra Ukrainos eksporto produktai tokius klausimus reikėtų nukreipti priekybos generaliniam direktoratui. Be jokios abejonės šie klausimai turi būti atidžiai svarstomi ir nagrinėjami. Ačiū. Dėkoju. Pona Šoibel, dabar suteiksiu žodį Peter Wagner. Jis yra kaiminystės generalinio direktorato atstovas. Kalbėsiu vokiečių kalba. Ačiū panui galerijai, bet taip pat ir kitiems pasisakiusiems. Iš tikrųjų, tas svarstymas ir pranešimo tyrimo tekstai parodė, kad dėl to, kaip reikėtų vertinti tai, kas vyksta Ukrainoje, kaip dorojamasi su iššūkiais, sutarėme. Išsamios es paramos priemonės yra be abejo sveikinamos ir ta parama nuolat buvo juntama. Taip pat esame labai dėkingi, kad pranešime yra parodomos ir tos probleminės sritys, kurių dar reikėtų imtis. Ponas Šiublė ir kiti čia kalbėjusiai priekyje kalbėjo apie politinius iššūkius, tai daro įtaką, aišku, daugam Ukrainoje, bet ne, ne viskam. Uh, Todėl, kaip ES, turėtumėm prisidėti prie to, kad ir ekonomiškai, makroekonominių lygmenių šalis būtų stiprinama. O remiama mes tą darėme jau pastarosius metus mm. ir darysime tą ir toliau. Taip pat turime savo vaidmenį stiprinti ir kalbant apie siekį daryti institucinės reformas, pajėgumų plėtimą. Iš tiesų, viešo administravimo sektorius neretai nesusidoroja tiesiog su, su tomis užduotimis, kurių turėtų imtis. Todėl per paskutinius trejus metus Europos komisija apie 300 milijonų eurų paramos teikia būtent šiai sferai kartu su kitais tarptautiniais partneriais ir pačia Ukraina. Čia pranešime labai akcentuojamas decentralizavimas, kas dar paminėta taip pat, bet gal ne, neišsiplečiama labiau apie tai, tai yra administracinė reforma, premjeras to irgi mm, siekia kaip vieną iš savo prioritetų. Taip pat, aišku, reikia pažaboti korupciją, reformuoti teismus, remti pilietinę visuomenę. Tai buvo svarbu, tai išlieka toliau svarbu šioje šalyje. Na ir yra dar trečias rytis, kuri pranešime yra svarbi ir, ir taip pat pačio sustarimo kontekste, tai yra kaip vertant atskirus sektorius galima tinkamiau gyvendinti asociacijos sustarimą, prekybos plotmę, ypatingai turint omenyje, kaip būtų stebimi tie procesai, kaip teikiamos ataskaitos. Ta irgi reikia konkretizuoti. Iš esmės pritarėme pranešimo mintims dėl pajėgumų plėtros aukščiausioje radoje, tai yra jau procesai, kuriuos yra savo laiku irgi labai akcentavęs parlamentas pirmininkui Amteto Brokui e, savo laiku tą inicijavus ir pabrėžus, to tikimės poslinkio ateityje ir kol kas Dėkoju, daugiau pastabų neturiu. Muchas gracias, señor Wagner. Y ahora le... Dėkoju, ponui Wagner. Ir sutiksiu žodį ponui Galeriui. Ačiū kolegoms už pasiūlymus, bet e, ypatingai už e, gana plataus masto paramą, taip pat kolegoms iš komisijos ir EIVT dėkoju. Papildomos e, jūsų mintis man pasirodė priimtinos ypatingai dėl to, kas pasakytina apie politinius kalinius e, Rusijoje esančius. Čia irgi reikia ieškoti dar tinkamesnių formų apie tai kalbėti, apie Olegą Zimcovą čia ypatingai. Tyrimas, kuris buvo aptartas, pristatytas šį rytą, buvo proga vienam kolegai, pavyzdžiui, pareikšti, ne va čia eina kalba apie tris žlugusias šalis. Jis tą sakė ir apie Moldovą, ir apie kitas. Tai yra tas kolega kaip tik liktyčia, kuris paprastai pasisako pagal Rusijos liniją labai jau. Tai ir Ukraina, ir, ir kitos šalis kaip tik dėl tos didžiosios kaiminės įtakos, aišku, nedaro tokios pažangos e, sparčios, kaip norėtųsi. Rusijai reikia tų oligarchų, o mes, Europos parlamentas, tikrai su jais nesidentifikuojame, nesusitapatiname ir negalime pritarti tam status quo. Norime kuo geriausios ateities šaliai, jos žmonėms. Todėl tikiu tuo, kad mums pavyks pasiekti tų pokyčių Ukrainoje reikiamų reformų gyvendinimo ir darysime dėl to viską, ką galime. Labai ačiū, ponui Galer, dėkoju kitų institucijų atstovams. E, rugsėjo 7-11 valanda yra terminų, e, pakeitimų teikimo terminas. Baigiamas svarstyti šito klausimo. Ponas Užtrevičius paprašė žodžių dėl kitų klausimų. Taip, ačiū pirmininkė. Norėčiau trumpą pareiškimą padaryti dėl neseniai įvykusių įvykių Kambožoje. Kaip žinia, Kemsoha, opozicijos lyderis yra įkalintas ir pagrindinė opozicinė Kambodžos partija neturi vietos šalyje, jie yra uždrausta. Apribojimai žiniasklaidai ir nepriklausomiems žurnalistams yra taikomi. Rinkimuose nebuvo leista dalyvauti opozicijos atstovams. CPP, vadovaujanti partija, gavo didžiąją dalį vietų nacionalinėme Kambodžos parlamente. Pone pirmininkė, mes raginame ES institucijas, ES komisiją ypatingai pristatyti mūsų AFET komitetui ataskaitą apie misiją įvykusią šių metų viduryje. Beprecedentė politinė krizė, opozicijos priespauda turi būti įvertinta iš naujo ES, kad būtų galima reaguoti pagristai ir protingai. Nėra pagrindo tęsti santykius kaip įprasta su Kambodža, kadangi demokratijai Kambodžoje yra iškilusi grėsmė. Ačiū. Dėkoju ponui Užtrevičiui. Mes pasižymėjome jūsų pareiškimą. Baigiame šios dienos posėdį. Kitas posėdis vyks rugsėjo trečią dieną. Norėčiau padėkoti vertėjams. Džiaugiuosi, kad baigėsi protesto akcija ir kad buvo patvirtinti nauji pasiūlymai dėl darbo sąlygų. Ačiū ir geros darbo savaitės.